I missed uh, this statement uh, by. Aš neišgirdau vertėjų pranešimo dėl techninės problemos. Tokių dalykų pasitaiko, bet aš uh, suprantu, kad yra nemenkų problemų, dėl kurių paskelbtas šis, na, ne visai strekt, streik, streikas, bet tai visgi yra iššūkis Europos parlamente. Kadangi esame priklausomi nuo vertėjų darbo jau beveik 15 metų, aš tikrai turiu pripažinti jų įnašą į Europos integraciją. O tas įnašas yra dėl jų kasdieninio sunkaus darbo. Ačiū. Taigi dabar norėčiau perduoti mm, žodį vicepirmininkui Krasnodemski, kuris atstovauja Lenk, Lenkijos delegaciją šiame Europos parlamente ir visai neseniai tapo parlamento vicepirmininku. Prašom, ponia Krasnodemski. Ačiū. Siekiant įvertinti e, vertėjų sunku darbą, aš kalbėsiu lenkiškai, nes iš tikrųjų būtų paradoksas. E, būtų, jeigu aš E, kalbėčiau su žmonėmis, kurių gimtosios kalbos yra slaviškos kilmės, būtent kalbėčiau su jais angliškai, taigi kalbėsiu lenkiškai. Ponios ir ponai, direktoriau, gerbiamą vicepirmininkę, kolegos, džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti Briuselėje, pradedant septintąją Euronesto sesiją ir noriu pateik, pasveikinti Jūs Europos parlamento pono Tajani vartu. E, kaip e, naujas Europos parlamento vicepirmininkas, e, užėmęs šį postą po to, kaip jums gerai žinomas, ponas Černeckis atsistatydino, aš pirmininkausiu Euronesto parlamentinės asamblėjos sesijai. Kasmet mes surinkėme ES valstybių narių ir e, penkių šalių - Armenijos, Azerbaidžiano ir Gruzijos, e, Ukrainos ir Moldovos atstovus. E, tai man labai įdomu, kaip e, parlamento nariui iš Lenkijos, kaip ir daugeliu kitų vidurio rytų Europos parlamentarų mm. Mums visą tai yra labai įdomus formatas, kadangi mes visi esame patyrę komunistinę praeitį rytų blokę. Ta istorija norėtume pamiršti, bet ji egzistuoja daugelio politinių sprendimų, sprendimų fone. Tai yra svarbi visgi mūsų šalių istorijos dalis. E, tačiau mes dažnai matome e, ir suprantame e, įvairius dalykus geriau negu mūsų kolegos iš vakarų šalių. Kadangi turėjome daug reikalų su Rusija, mes turime įvairiausios patirties ir ta patirtis mums leidžia viską vertinti šiek tiek kitaip negu tos šalis, kurios tokios patirties nėra turėjusios. Dėl to tos patirties šį parlamentinę asamblėją mums yra labai prasminga, jeigu galvotume apie Europos ateitį. Šiandien čia sustinkame taip e, laisvų, suverenių valstybių atstovai, į kurias e, mūsų šalis yra prisijungusios prie virš e, nacionalinių organizacijų, mūsų vyriausybių ir valstybių vadovų vardu, o ne kažkieno, kas prieš mūsų valią tai būtų padaręs. Tokį pasirinkimą lemia taip pat ir įvairūs geopolitiniai veiksniai. Mes juk negyvename tuštumoje, bet Dabar visi sutinkame mm, Briuselėje, nes manome, kad bendradarbiavimas daugia šalių formatu padeda mums padėti vieni kitiems, e, stiprinti mūsų laisvę ir suverenumą. Mes visi sutinkame, kad mūsų bendradarbiavimas turi būti pagrystas bendromis vertybėmis, tai yra demokratija, pluralizmu, pagarba žmogaus teisėms ir pagrindiniams laisvėms. E, mes taip pat tikime ir parlamentų vaidmenių skleidžiant tokias vertybės. Pastaraisiais metais Euronestas analizavo įvairius e, kultūrinio, ekonominio, politinio gyvenimo aspektus, o tarp sesijų palaikėme dvišalius santykius, dvišalius ryšius, kurie buvo labai gyvi. Europos parlamentas taip pat stengiasi stiprinti rytų partnerystę. Praėjusią savaitę Europos parlamento nariai lankėsi Armenijoje ir sustiko su naujos vyriausybės E, atsiradusios po taikios revoliucijos e, atstovais. E, vyriausybė pasiryžusi kovoti su korupcija ir stiprinti savo šalę. Mes esame pasirengę padėti kiekviename šio proceso žings, žingsnėje. Mes esame priemonė, kuri gali būti panaudota ir tokiais atvejais. Ir parlamentas kitą savaitę ketina ratifikuoti ir partnerystės sustarimą su Armenija. Taip pat rengiamas naujas e, visapusiškas sustarimas su Azerbaidžianu ir e, Strasbūre, dėl to netrukus turėtų būti balsuojama taip pat. Neseniai minėjome dešimtasias Rusijos įsiveržimo į Gruziją metnes ir pasmerkėme tą invaziją. Mes atidžiai stebime politinius santykius e, toje šalyje ir esame pasirengę padėti, jeigu tik mūsų partneriai mūsų to paprašys. Mes esame pasirengę dirbti su vyriausybės atstovais ir su parlamento nariais ir Moldovoje, kartu su draugais iš Gruzijos ir Ukrainos. Diskutuojame apie e, galima naują rytų partnerystės plus modelį ir e, brželio mėnesį šiemet neseniai vyko konferencija skirta šiai temai E, Kijevą. Mes remiame Ukrainos e, reformas, kurios vykdomos labai sudėtingoje situacijoje, kuomet yra aneksuotas Krymas, ką mes e, vis, visiškai smerkėme taip pat. Kaip dėl Baltarusijos, jie nėra dar Euronesto narė, bet mes atidžiai stebime situaciją šalyje ir esame pasirengę uh, gražinti bendradarbiavimą, kai tik tai bus gražinta pagarba žmogaus teisėms, demokratijai e, ir kitoms vertybėms. Aš esu įsitikinęs, kad Euronesto nariai vėliau kalbėdami geriau rezumos mūsų e, viltis. Ponas Lawrence Meredith, aišku, pristatys platesnį mūsų e, ateities planų vaizdą, taip pat ir dabartinį darbą Kaip Europos parlamento atstovas aš noriu paminėti kai kurios praktinius ir socialinius mūsų darbo aspektus. Mūsų primamiems sprendimams labai svarbu būti naudingiems ES ir partnerystės šalių atstovams. Mes e, panaikiname vizų reikalavimo režimą kai kurioms partneriams. Turėtume pabandyti suteikti tokias galimybės visiems. Turime bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir su pilietinės visuomenės organizacijomis. Turime lėšų Europoje, kurias galime tam panaudoti. Turime diskutuoti apie artimesnį energetikos sektoriaus bendradarbiavimą. Septintoji Euronesto sesija yra paskutinė prieš 2019 metų Europos parlamento rinkimus. Šie rinkimai bus labai svarbus politinė prasme, turint galvoje įvairius iššūkius, su kuriais susidurėme ir su būtinybė reformuoti ES po rinkimų. Mm, susirinksime jau kitų formatų, e, kitą sudėtimi ir aš norėčiau kreiptis kolegas, kurie yra šioje salėje Norėčiau sudominti jūs rytų partnerystės klausimai jums dirbant savo darbą ir taip pat kolegas Armenijoje ir kitur, kur vyks rinkimai netrukus, e, taip pat paminėti. Taigi, kitą kartą susirinkime su naujomis idėjomis, kaip lietoti rytų partnerystę ir e, Europos Sąjungą. Labai ačiū. So, uh, Dėkuoju ponui Krasnodepskijui, gerbiamasis pirmininko uh, pavaduotojo, gerbėmiai uh, Europos Sąjungos išrus veiksmų tarnybos e, atstovai, ponia Meridit, e, ponia Marijan, e, jūsų ekscelencijos, mėly bičiuliai. Aš žinojau iš anksto, kad jūs seniai žinau, kad panas Krasnodepskis yra geras žmogus ir jis tą patvirtino savo žanginėje kalboje ir aš žinau, kad uh, Mes šiandien dar kalbėsime apie rytų partnerystės perspektyvas ir jos bus mums pristatytos įsamei. Ir aš atidarydama šią Euronesto parlamentinės e, asamblėjos sesiją norėčiau pasakyti, kad mes esame nepaprastai nusivylę Kolegos partnerių šalyse yra labai nusivylę dėl to, kad man nepavyko įtikinti Europos parlamento pirmininko pono Tajanio ir ponios Federikos Mogerinį, vyriausiosios įgaliotinės ir komisijos vicepirmininkės prisijungti prie mūsų bent jau vieną kartą per mūsų kadenciją. Nenorėčiau dabar gilintis į šį klausimą, bet aš tiesiog norėčiau paprašyti jūsų perduoti mūsų žinę šiems asmenims, nes e, ta, tikrai tai, kad jie pas mus neatvyko, dar kartą tikrai kenkia mūsų darbui. Ir Man yra didelė garbė atidaryti šią Euronesto parlamentinės asamblėjos uh, sesiją. Labai didžiuojasi mūsų šiandienos darbu. Nekantriai laukiu plenarinio posėdžio ir diskusijos dėl korupcijos, pinigų plovimo. plovimo. Ir taip pat džiugiuosi, kad mes tvirtinsime rezoliucijas dėl bendrų saugumo grėsmių, tiesioginių investicijų, energetinio saugumo, dėl uh, energetinio uh, uh, naudingumo. Visi šie dokumentai parodo, kad mes tikrai rūpinamės tais klausimais, kurie rūpi visiems piliečiams, kurie gyvena tose šalise, kurias jungia Euronestas. Reikia pasakyti, kad po mūsų pastarosios parlamentinės asamblėjos sesijos įvyko šiokių tokių poslinkių. Aš norėčiau paminėti rytų partnerystės e, vadovų susitikimo bendrą deklaraciją, kuri buvo paskelbta praeitų metų lapkričio 24 dieną. Mes džiaugiamės, kad joje kalbama apie tai, kad reikia realiai stengtis gerinti žmonių kasdienį gyvenimą Ir šiame kontekste aš norėčiau pasakyti, kad mes dirbdami Euronesto parlamentinėje asamblėjoje ir Europos parlamente apskritai esame šiek tiek nusivylę dėl rekomendacijos įsakytų lūkesčių. Mes patvirtinome savo, dele, a, a, savo rekomendacijas vadovų susitikimui Tačiau į jas nebuvo atsižvelgta, bet vienai per kitaip mes tų rekomendacijų patys laikysimės. Laisvos, e, laisvosios priekybos ir asociacijos susitarimai e, e, su Moldova, Gruzija da, ir Ukraina jau veikia, nesigilinsiu į šios klausimus, tik pasakysiu, kad apie tai kalbėjome darbo grupėje. ES ir Armenijos Įsamus susitarimas buvo pasirašytas 2017 m. lapkričio 24 d. Jis pradėjo laikinai, jis laikinai taikomas nuo šių metų birželio pirmosios dienos. Bet to noriu paminėti tai, kad vyksta dėrybos dabar dėl naujo susitarimo su Azerbaidžanu. Nepaisant to, kad mes neramina tai, kad pažydinėjimas žmogaus teisės Ir mes taip pat e, bandome ieškoti būdų stiprinti bendradarbiavimą su Baltarusija. Neseniai Armenijoje vykusi revoliucija, neseniai vyko revoliucija ir dėl to prie valdžios priejo demokratinė vyriausybė. Ir mums labai svarbu, kad ši vyriausybė darytų viską, kad ji e, kuo geriau gyvenintų ES ir Armenijos e, pagilinto ir išsamaus bendradarbiavimo susitarimą ir kad jį toliau gilintų uh, ES ir Armenijos santykius. Tai labai svarbu, ypač e, e, institucinių gebėjimų ir administracinių gebėjimų stiprinimas rytyje. Gruzijoje po protestų bangos e, buvo suformuota nauja vyriausybė, kuri yra pasiryžusi įgyvendinti reformas, įskaitant ir labai ambicingas struktūrinės reformas. Bus reformuojama ir pati vyriausybė. Taip pat Moldovos, Ukrainos ir Gruzijos piliečiams nebetaikomos yra, nebereikia vizų trumpom kelionėm ir sustarimą yra šioje srityje gyvendami gerai. Tai skatina žmonių santykius ir mes matome, kad Tai tikrai padeda mums stiprinti mūsų tikruosius santykius, ne tik politikų ryšius, bet padeda mums keistis da, patirtimi. Ir aš manau, kad mes turėtume pasiremti šią teigiamą patirtimį, galvodami taip, kaip galima būtų toliau gilinti mūsų santykius su šiomis šalimis akivaizdu, kad ES detaliau teiks finansinę paramą mūsų šalims partneriams, jei jos e, laikysis nustatytų sąlygų, mes e, taikinsime e, skatinimo politiką, tai principą daugiau už daugiau. Labiausia skatinsime, remsime tas šalis, kurios gyvendina reformas. Ir dėja, galima tik apgailėstauti, kad praeitais metais Ukrainai uh, dėl nepakankamų reformų nebuvo suteiktas trečias finansinės paramos, trečia finansinės paramos dalis. Mes taip pat stebime įvykius Moldovoje ir matome, kad ir tenai galėtų iškilti panašių problemų. Dar sprendimas nėra priimtas bet mano kolegos Europos parlamente yra nepaprastai susirūpinę dėl to. Be to, Ukrainoje po ilgų diskusijų tarp ES atstovų ir Ukrainos vyriausybės pagaliau buvo žengti svarbus žingsniai stiprinant kovą su korupcija. Buvo sukurtas e, kovos su korupcija teismas Ukrainoje ir taip pat e, buvo imtas iššūkių tokių priemonių tam, kad būtų reformuota saugumo e, tarnyba. Ir dar vienas dalykas. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad buvo sukurtas, sukurta tarp parlamentinė Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos parlamentų asamblėja, ji turėtų paskatinti šių šalių e, bendradarbiavimą gyvendinant rytų kaiminį partnerystės plus e, projektus ir taip pat turėtų padėti šioms šalims e, drauge žengti Europos link. Aš dalyvavau, kai buvo pasirašomas šių šalių parlamentų susitarimas ir aš manau, kad e, tai ir buvo labai naudinga patirties mums visiems. Manau, kad mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume ateityje gilinti savo santykius. Aš pasakyčiau, kad reikėtų daryti viską, kad geriau, kuo geriau būtų gyvendinami susitarimai tarp Europos Sąjungos ir šalių partnerių, kad būtų kuo geriau gyvendinama reformų darbo tvarkė. Bet yra dar vienas svarbus dalykas. Būtina atsižvelgti į ekspertų, kurie išmano asocia, asociacijų susitarimus patirtį. Mes taip pat turėtume daryti viską, kad būtų stiprinama šalių partnerių ekonomika, kad būtų gerinama socialinė padėtis, kad būtų kovojama su nedarbu, nes būtina kažką daryti tam, kad iš šių šalių neišvyktų pernelyg daug jaunimo, uh, nes jie išvyksta neturėdami ateities perspektyvos. Toliau saugumas. Mums reikia stiprinti energetinį saugumą, kovoti su kibernetiniais nusikaltimais, su organizuotų nusikalstamumu ir migracija. Ir ES taip pat turėtų aktyviau dalyvauti, sprendžiant tai, ką mes vadiname iššaldytais konfliktais, kurie iš tikrųjų gal ir nėra tokie jau e, tebirusiaujantis tai konfliktai, nes kai kurie iš jų tikrai yra labai įsismarkavę. Toliau aš taip pat norėčiau, kad mes dar labiau prisidėtume prie uh, to, kad būtų geriau uh, uh, gerbiamas žmogaus teisės, pagrindinės laisvės, teisės viršinybės principas, kad ga, laisvai galėtų veikti žiniasklaida ir pilietinė visuomenė ir kad viešasis sektorius būtų kuo skaidresnis. Tai tokie darbai mūsų laukia, o dabar norėčiau palinkėti mums sėkmingo darbo ir naudingos parlamentinės asamblėjos sesijos ir dėkoju uždėmesi. Ir perduosiu žodį Marijan. Ačiū, Rebeka. Ačiū vicepirmininkui, Europos parlamento vicepirmininkui, gerbėmieji Europos komisijos atstovai, išras veiksmų tarnybos atstovė, taip pat parlamentinės asamblėjos stebėtojai, kolegos iš rytų partnerių šalių bičiuliai. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad praėjusiu metu lapkričio mėnesį Moldovos Šių metų lapkričio mėnesį Moldovos bendra pirmininkavimas pasibaigs, todėl man atrodo būtų tinkama peržiūrėti dabartinę asamblėjos padėtį ir tai, kas vyko per pastaruosius metus su puse. Viskas prasidėjo nuo 17 metų sausio mėnesį Rebekos Harms kabinete. Tuo metu pirmą kartą aš išdėšiau savo mintis ir pasiūlymus dėl veiksmų plano mums bendra pirmininkaujant parlamento asamblėjai. Ir mes kalbėjome apie tam tikrą skaičių konkrečių klausimų, kurie būtų galėję paskatinti aktyviau dirbti parlamentinę asamblėją. Mes siūlėme aktyviau pažiūrėti į Baltarusijos galimą darbą asamblėjoje, taip pat siūliau sukurti darbo grupę su šalimis turinčiamis asociacijos susidarimas Europos Sąjunga. Europos parlamento užsienio reikalų komiteto posėdį dėl rytų partnerystės, turint omenyje tai, kad praeitie tokių veiksmų nebuvo imtasi. Taip pat Europos parlamento plenarinė sesija, kuri būtų skirta būtent rytų partnerystės klausimui aptarti. Po šių pirminių diskusijų e, nebuvo aiški mūsų tolesnio darbo perspektyva, tačiau mes ėmėmės veiksmų. Ir Euronest parlamentinės asamblėjos biuro posėdėje, kuris vyko Kišiniove praėjusiu metu gegužės mėnesį, buvo priimtas sprendimas sukurti ad hoc darbo grupę dėl asociacijos susitarimų rytų partnerystės šalis pasirašysios ES asociacijos susitarimus turėjo galimybę paspartinti savo integracijos į ES procesą. Ir turėjo galimybę išsamiau panagrinėti savo silpnasias ir stipriasias puses. Po šios darbo grupės įsteigimo užsienio reikalų komitetas Europos parlamente nusprendė aptarti rytų partnerystės klausimą vienoje iš savo sesijų ir pakartojo, koks svarbus yra rytų kaiminystės politikos klausimas. Kolegoms norėčiau priminti, kad tai įvyko praėjusiu metu rugsėjo mėnesį Strasbūre. Šios diskusijos paskatino mūsų darbą ir vėliau plenarinėje sesijoje buvo svarstytas rytų partnerystės klausimas. Praėjusiu metu lapkričio 15 dieną EAP plus koncepcija buvo pateikta ir ją pasiūlė Europos parlamentas Briuselėje. Rytų partnerystės plus modelis asocijuotoms šalims pasiekusioms pažangą ir įgyvendinančioms susijusios reformas. Šis modelis leido prisijungti prie Mūtų sąjungos Šengeno zonos, taip pat pasiūlė didesnę prieigą prie ES transporto tinklų, pramoninę partnerystę ir daugelį kitų dalykų. Kitas dalykas - šeštosios eilinės Euronės parlamentinės asamblėjos kėvėme metu biuras parengė išsame e, žinę e, rytų partnerystės viršūnių susitikimui ir vėliau viršūnių susitikimo nariai įsteigė darbo grupę dėl rytų partnerystės šalių. Taip pat noriu priminti, kad e, Kijeve vykusios sesijos e, metu buvo patvirtintos atnaujintos darbo tvarkos taisyklės, kurios e, sudaro galimybę glaudžiau bendradarbiauti Euronest parlamentinės asamblėjos komitetams ir keturioms rytų partnerystės teminėms platformoms. Galima būtų teikti, kad buvo imtasi konkrečių žingsnių kurie atnešė konkrečius rezultatus ir įpūtė naujų vėjų parlamentinėje asamblėjoje ir tarp jos narių. Aš taip pat norėčiau savo kalboje paminėti ir kitą dalyką ir atkreipti jūsų dėmesį į poslinkius ir pokyčius Europos Sąjungoje, turint omenyje Brexit procesą bei kitus procesus vykstančius rytų partnerystės šalyse. Visa tai neturėtų pakeisti šalių siekiančių integracijos ES krypties. Tai turėtų paskatinti valstybės narės remti siekiančias integracijos šalis jų kelyje. Aš kalbu apie Vakarų Balkanų šalis, taip pat ir apie Rytų partnerystės šalis. Kolegos, biuro posėdėje šiandien nusprendėme, kad gruodžio 12 dieną Strasbūre įvyks kitas asamblėjos biuro posėdis ir tarp kitų klausimų reikės priimti sprendimą dėl rotacijos dėl bendra pirmininko pareigų perdavimo kitai rytų partnerystės šaliai. Kaip ir minėjau, šių metų pabaigoje baigsis Moldovos bendra pirmininkavimas ir pagal rotacijos principą bendra pirmininkių pareigos pereis Ukrainos delegacijai, kuriai aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės ir ryšto e, šiame darbe siekiant rezultatų visoms šalims. Baigdamas norėčiau padėkoti visiems už veiksmingą ir gerą bendradarbiavimą, už jūsų pagalbą ir noriu padėkoti Rebekai per tuos dviejus metus, mūsų bendro darbo metus, mes tikrai radome pusiausvyrą ir balansą ir tai tikrai prisidėjo prie parlamentinės asamblėjos veiklos. Ačiū visoms frakcijoms, ačiū visiems Europos parlamento nariams, dėkoju visiems kolegoms, delegacijų nariams, rytų partnerystės delegacijų vadovams už jūsų paramą. Dėkoju mūsų sekretoriato nariams už tikrai puikiai atliktą darbą. Aš manau, kad savo kadencijos metu aš teisingai ir sąžiningai atstovavau rytų partnerystės pozicijoms. Rytų partnerystės šalis mane išrinko kaip atstovą. Taigi ačiū Jums labai ir ačiū uždėmesi. So, you, Mar Ačiū Marijanai. Tai tiesa. Jeigu spręstume pagal rezultatus, taigi tie dalykai, kurių mes siekėme, buvo pasiekti ir pavyko geriau pradėti suvokti asociacijos procesą ir tai buvo gerai taip pat toms šalims, kurios dar neturi asociacijos sustarimų. Turime stebėtojų Euronesto asamblėje ir dabar suteiksime jiems žodį. Pagal mano sąrašą, pirmiausia, atsiprašau, šiek tiek per toli pažiūrėjau. Pirmiausia, išklausysime ne mūsų stebėtojų, bet pono Luko Devini, kuris yra rytų direktorato direktoriaus pavaduotojas ir šiandien čia atstovauja ponia Mogerinė. Ačiū ponia pirmininkė. Baiminausi, kad mes taiga tapome stebėtojais, nepaisant mūsų uh, atsidavimo jūsų darbo. Pone pirmininkė, vicepirmininkė parlamento parlamento nariai, Euronesto nariai, parlamentinės asamblėjos nariai, ekscelencijos kolegos, man didelė garbė lankytis jūsų septintojoje parlamentinės asamblėjos sesijoje ir e, Federikos Mogherini, vyriausios galiotinės užsienio reikalams ir saugumui ir komisijos vicepirmininkės vardu. Ir aš tikrai perduosiu, ponia Harms, jūsų žodžius Tačiau vyriausiai galiotinė šiuo metu vyksta į Kopenhagą, kaip tik e, šiuo metu, e, kurį rytoj kalbės e, labai svarbioje konferencijoje skirtoje Ukrainos reformams. Tai galite būti įstikinusi, kad mes tikrai nepamirštame rytų partnerystės ir labai gaila, kad ji negalėjo čia atvykti šiandien, nes ji labai aukštai vertina santykius su Europos parlamentu. Paskutinį kartą, kai kalbėjau pas jūs, tai buvo praėjusį spalį Kijeve, pradedant ankstesnę sesiją. Per tą sesiją kalbėjome apie e, vadovų rytų partnerystės aukščiausio lygio sustikimo parengimą ir noriu paminėti, kas buvo pasiekta nuo to laiko ir kas mūsų laukia ateityje. Pirmiausia, žinoma, svarbu priminti, kad e, aukščio lygos sutikimas buvo labai sėkmingas ir jis leido aptarti labai svarbę konkrečią darbo atvarkę. Norėčiau paaiškinti Jums, ką reiškia Euronesto asamblėje rytų partnerystės e, darbo atvarkiai. Kaip tarp parlamentinės organas, jis yra labai svarbus, kaip ryšys tarp žmonių atstovų ir žmonių atstovaujančių demokratinės vertybės. Ir kaip įvairių teisės kuros organizacijų narė, jūs turite labai svarbu vaidmenį suvaidinti nacionaliniuose reformų procesuose, taip pat e, aptariant nacionalinius biudžetus, kad būtų skiriami tinkami ištekliai toms reformams ir svarbiausiai politiniai darbo atvarkiai partnerystės srityje. Praėjusį lapkritį patyrėme e, stiprų visų narių ir partnerių, šalių partnerių įsipareigojimą dėl europinės e, darbo atvarkės su, bendro darbo su šešiamis šalimis. E, iš mūsų pusės galiu pasakyti, kad santykiai plėtojasi labai gerai. Jūs minėjote dar tris asociatas šalias e, - Gruzija, Moldova, Ukrainoje, kurios sėkmingai gyvendina asociacijos sustarimus ir visapusišką sustarimą, o tai duoda apčiopiam rezultatų gyventojams, didėja prekybos apyvarta, reformos vykdomos. Kai buvo deramasi dėl susitarimų, visos Kasandros sakė, kad ES sugriaus rytų partnerių ekonomikas. Na, laimiai tie balsai buvo neteisūs. Kaip Jūs minėjote, ponia, vicepir, ponia pirmininkė, mes norėjome pasveikinti Armeniją su visapusišku sustiprintos partnerystės susitarimu, kuris jau veikia nuo birželio pirmos dienos su Azerbaidžianu. Daromės dinamišku tempu, mes džiaugiamės Azerbaidžiano e, partnerių dalyvavimu darybose ir tikimės sutarimą užbaigti kaip galima greičiau, bet mes norime, kad tas sutarimas su Azerbaidžanu būtų ir prasmingas taip pat. Taip pat padidiname mūsų darbą e, su Baltarusija e, per ES ir Baltarusijos koordinavimo grupę ir priekybos dialogą. Taigi darbotvarkė yra labai dinamiška dirbant su visomis šešiamis partnerėmis. Aš norėjau padėkoti uh, E, Euronestui už jo vertingas rekomendacijas prieš vadovų sustikimą, kurias buvo, galėjome deklaruoti į deklaraciją ir mes pripažįstame tarp parlamentinio bendradarbiavimo vaidmenį. Jis pripažintas deklaracijos pačiame tekste. Na, jeigu norite, tai būtų jau naujovė, bet e, aukščiausio lygio sustikimas patvirtino konkrečią darbo programą su konkrečiais tikslais keturiose reformų sritise - ekonomikoje, valdysenoje, junglume ir žmonių tarpusavio kontaktuose. Tai yra, mes jos vadiname 20 rezultatų 20 metams. Na, ir e, tikslas ir nėra sistem, yra sistemizuoti ir restruktūrizuoti mūsų darbą labiau siekiant rezultatų, kad būtų matomi aiškus rezultatai ir nauda žmonėms gyventiems partnerystės šalise ir ES. Žinoma, mes neizoliuotai dirbame šį darbą, o kartu su mūsų pasauliniais įsipareigojimais, tai yra 30-ųjų metų tvaraus vystamas tikslai ar Paryžiaus klimato sustarimai. Taigi pabaigai pasakyčiau, kad rytų partnerystė yra atviras ir įtraukiantis procesas, nėra vieno kurpaliaus taikoma visiems, mes taikome diferencijuotus santykius su e, šalimis partnerėmis pagal jų ambicijas ar galimybės. Ir šią prasme aukščiausio lygio sustikime buvo galvojame, kaip toliau eiti į priekį su trijomis asocijuotomis šalimis. E, mes pareiškėme norą tai daryti. Ir komisijos narė Malmström ir mes darba, rengėme ministrus sutarimus su Gruzija, Moldova ir Ukraina. Tai turbūt atitiks, aišku, ir Euronesto pastarojo meto iniciatyvas artimiau dirbti su asociuotomis narėmis ir ad hoc darbo grupe. Na ir be aukščiausio lygio sustikimo, kuris yra politinis vyriausybių renginys, daug e, renginių buvo rengiama įtraukiant jaunimą, pilietinę visuomenę, parodant, kad tai nėra vien tik tai tarp vyriausybinė asamblėja. Na, dar keletą žodžių apie regioną. E, e, saugumo e, situacija yra gana kupina iššūkių. Kai kuriuose šalise pasitaiko konfliktų, tačiau rytų partnerystė nebuvo skurta, kad konfliktų sprendimo mechanizmas turėtume daugiau dėmesio skirti tai, kas mus vienyje, kad tai yra pasitikėjimo stiprinimo modelis. Stiprinant demokratiją ir valdyseną, suteikiant geresnės ekonominės galimybės, stiprinant junglumą ir žmonių santykius, žmonių kontaktus, mes dirbame sekdami ir stiprinami taiką. Dabar nu, pasakėme kruizinį greitį partnerystėje, reikia siekti konkrečių tikslų. Kitais metais minėsime dešimtasias rytų partnerystės metinės ir žvelgdami e, į praeitį devynerius metus. Jau prisiminsime pirmosios kartos partnerystės bendradarbiavimo sustarimus be jokių vizų, be vizų režimų. E, turime pastebėti, kad e, daug kas buvo pasiekta nuo to laiko, per tą laiką, bet e, dar daug reikia ir nuveikti. ES ir toliau rems reformas mūsų rytų partnerystėje šalyse ir, aišku, kaip galima artimiau sieksime bendradarbiauti su jūsų na, parlamentiniu komitetu. Ačiū. Thank you, uh, Ms... Dėkoju, ponui Devinė. O dabar suteiksiu žodį ponui Meredith, e, generalinio direktorato NIE atstovui. Jis yra puikiai kai kuriems iš jūsų pažįstamas, jis vis dar atstovauja komisijos nariui Han. Ačiū vice pirmininkė, bendra pirmininkiai, gerbėmieji parlamentų atstovai iš rytų partnerystės šalių ir iš ES, pilietinės visuomenės atstovai. Man asmeniškai didelė garbė dalyvauti šioje sesijoje per pastarąsias kelias dienas. Tikrai dalyvavau diskusijose, darbo grupėse, komitetuose. Ir tos diskusijos tikrai yra labai naudingos, labai vaisingos. Tikiuosi, kad ir kitai pusiai taip pat. Mes esame pasiryžę bendradarbiauti ir palaikyti artimą ryšį su parlamentinė asamblėja. Komisijos narys dabar dalyvauja bendrųjų reikalų tarybos posėdėje Luksemburgė ir svarsto kai kuriuos svarbius klausimus, bet man labai malonu kreiptis į Jūs tiesiogiai. Pradžioje norėčiau pantrinti visų prieš mane kalbėjusiųjų žodžiams. Aš esu dėkingas vice pirmininkui, taip pat poniai Harms, už tai, kad Mums svarbiausia yra siekti rezultatų piliečiams. Komisijos narys yra pasiryžęs dėti pastangas, kad žmonių gyvenimai pasikeistų į gerą pusę. Mes galime didžiuotis tuo, kad vadovų susitikimas prieš maždaug pusmetį buvo sėkmingas. Rytų partnerystės šalių vadovai ir ES sutarė dėl aiškios vizijos, dėl plataus užmojo programos iki 2020 tikslų. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kokia svarbi yra vadovų sustikimo žinia - stipresni, kai esame kartu. O vizija yra pagrįsta keturiais paprastais prioritetais. Mums reikia stipresnės valdysenos, stipresnės ekonomikos, stipresnio junglumo ir stipresnio judumo. Metų pradžioje, kai komisijos narys kreipėsi į savo komandą, Jis pasidalino su mumis dviem paprastomis žinutėmis. Komisijos narys visuomet žiūri į ateitį ir pirmiausia, jis sakė, mes parengėme šią aiškę viziją, dabar turime pasiekti rezultatų, turime pasirūpinti, kad įvyktų pozityvūs pokyčiai. Ir komisijos narys skatina mus vykti į konkrečias vietas, ištrūkti iš sostinių Apie tai kalbama komitetuose, darbo grupėse. Svarbiausia yra dirbti su žmonėmis. Mes dirbame bandomuosiuose regionuose. Aš nekartą dalyvavau įvairiose regionuose - Azerbaidžiane, Armenijoje, Moldovoje. Ten mes galėjome netgi skaityti paskaitas. Taigi bendras darbas su pilietinė visuomenė yra labai svarbus. Džiaugiuosi, kad šiandien čia su mumis yra daug pilietinės visuomenės atstovų. Aš norėčiau pasidalinti su jumis mintimis, kur mes esame, žiūrint į prioritetus ir į tikslus. Partnerystė su pilietinė visuomenė yra esminis dalykas. Pasišventimas gerbti žmogaus teisės ir pagrindinės teisės yra labai svarbus peržiūrint ES kaiminystės politiką. Ir šis klausimas yra labai svarbus. Pilietinė visuomenė figuruoja visose keturiose prioritetinėse srityse. Viešasis administravimas, kova su korupcija taip pat yra svarbus iššūkiai. Kalbant apie šį regioną, vienas iš didžiausių iššūkių yra teisminių institucijų reforma. Kalbant apie ekonomiką, komisijos narys yra įsitikinęs, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti su mažomis ir vidutinio dydžio įmonėmis. Tai sudaro didelę dalį ES BVP. Tačiau taip nėra rytų partnerystės šalyse. Galimybė gauti finansavimą taip pat yra iššūkis, kurį mes stengiamės atremti, mes stengiamės labiau prieinamų padaryti paskolas MVI. Ten T tinklai, kalbant apie junglumą, yra labai svarbus klausimas. Sutarėme dėl žemėlapio, dabar reikia judėti į priekį. Energetika, energetikos veiksmingumas, labai svarbus klausimai piliečiams. O dėl skaitmeninių klausimų praėjusią savaitę Minske mes su komisijos nariu Labai įdomiai diskutavome ir vienas iš paskutinių dalykų yra e, tarp, kontaktai tarp žmonių. Vizų liberalizavimo klausimas e, tikrai paskatino e, daugelį piliečių ir aš girdėjau, kad buvo siūloma eiti toliau, mes raginame vyriausybės, kad būtų imtasi veiksmų kad e, būtų siekiama konkrečių rezultatų piliečiams. Žinau, kad komisijos narys būtų kalbėjęs apie jaunimą ir švietimą. Reikia investuoti į ateitį, investuoti į jaunimą. 340 milijonų paketas jaunimui ir švietimui apimantis e, plataus užmojo tikslus taip pat ir verslumo tikslus ir mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos tikslus. Ponas Lūpo ir ponė Harms ragino veiksmingiau bendrauti ir komunikuoti. Todėl mes važiuojame į regionus, todėl pasitelkėme pilietinę visuomenę. Labai svarbu dirbti kuo arčiau pilietinės visuomenės, bendrauti šalies kalba. Reikia siekti rezultatų, reikia pokyčių ir reikia komunikuoti veiksmingiau. Todėl taip svarbu yra bendradarbiauti su Europos parlamentu ir galiausiai ačiū Jums uždėmesi. Dėkoju ponui Meredį. Ir kaip žadėjau anksčiau, pereisime prie stebėtojų. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Liuka Žajai kuris atstovauja Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetų. Jis yra šio komiteto pirmininkas. Tiek, kiek man yra žinoma, prašom. So much. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl mano partijos tarimo. Jūs puikiai ją ištarėte, nes mano, nu, aš esu italas, mano pavardė prancūziška. Ačiū, ponė pirmininkė, vicepirmininkė, ekscelencijos, svečiai ir ekonominių ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas, džiaugiuosi progą kreiptis į Euronesto 7 parlamentinę asamblėją. Geras kaimynas yra menas, e, ką teisingai paminėjo Gladys Taber rašytojas. E, rytų e, partnerystė yra svarbi ir mano komitetui. Mūsų didžiausias dėmesio centra yra mūsų įsipareigojimų gyvendinimas dėl pilietinės e, visuomenės stebėsenos mechanizmo ir asociacijos sustarimų su Gruzija, Moldova ir Ukraina. Man labai malonu informuoti Jūs, kad dabar pilietinės visuomenės platformos įsteigtos visose trijose asociuotose šalise. E, malonu patvirtinti, kad jos konstruktyviai leidžia pasiekti, kad pilietinės visuomenės įnašas būtų pastebimas įgyvendinant asociacijos susitarimą. Be to, komitetas atidžiai stebi ES ir Armenijos visapusiško susitarimo įgyvendinimą ir laukia jo įsigaliojimo. Šis susitarimas suteiks politinius įgaliojimus sukurti dvišalę e, pilietinės visuomenės platformą ir su Armenija, ir taip turėsime struktūrinės e, rėmus mūsų bendradarbiavimui. Taip pat džiaugiamės matėdami vaisingą bendradarbiavimą tarp pilietinės visuomenės platformų ir atitinkamo asociacijos komitetų, kur e, platformų pirmininkai kviečiami į asociacijos komiteto sustikimus reguliariai. Be to mes tikime, kad Plėtinės visuomenės dimensija yra svarbi, kad ir tai yra mūsų santykių su ryšių šalimis integrali dalis. Tai sustiprina ekonominius ir politinius e, santykius, stiprina žmonių kontaktus, kultūrinius mainus ir palengvina e, dvišalių partnerysčių nuosavybę, e, dirbant ten konkrečiai žmonėms ir organizacijoms. Įstojimo e, Europos Sąjungos perspektyva turi būti suteikta tokioms šalims, toms šalims, kurios turi tokių siekių ir gali įgyvendinti narystės reikalavimus. Noriu pareikšti įstikinimą, kad Euronesto darbas prisidės ne tik prie mūsų artimesnės partnerystės, bet ir tarp pačių šalių partnerių. Ir tai padės uh, skleisti Europos principus ir vertybės rytų kaiminystėje, tai yra stiprinti demokratiją, žmogaus teisės ir saugumą visose šalise. Esu įstikinęs, kad e, kuo stipresnė ir saugesnė bus Europos partnerystė, tuo stipresnė bus ir, Europos, ir saugesnė Europos Sąjunga. Septyni yra laimingas skaičius, todėl nebejoju, kad septintoji sesija bus sėkminga ir aš tikrai tikiuosi, kad šioje asamblėje labai greitai bus septynios šalis partnerės, prie jų prisijungus ir Baltarusiai. Ačiū uždėmesi. Uh, Ačiū ponia Žaji. Toliau perduosiu žodį šiek tiek mano draugui, Karl-Heinz Lambertsui, kuris yra iš konkretaus Belgijos regiono anksčiau buvęs vokiečių mažumos e, pirmininkas Belgijoje. Na, o dabar dėl įvairių gerų priežasčių yra, yra Europos e, regiono komiteto pirmininkas. Ačiū. Dėkuoju. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Taip, e, aš iš tikrųjų atstovauju vokiškai kalbančiam Belgijos regionui ir Jūs tikriausiai pastebėsite, kad e, aš kalbu savo gimtąją kalbą ir džiaugiuosi šią galimybę. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad mane pakvietėte į Euronest parlamentinę asamblėją. Aš atidžiai stebėjau Euronest parlamentinės asamblėjos vadovų susitikimo darbą. Uh, Ir aš manau, kad Euronės parlamentinė asamblėja dirba labai svarbų darbą, ypač plėtodama regioninį matmenį. Aš manau, kad miestai ir regionai vaidina labai svarbų vaidmenį ir jų vaidmenį reikia stiprinti rytų partnerystės šalise. Aš manau, kad mes Turime visi prisimti įsipareigojimus šiuo klausimu tam, kad galėtume stiprinti piliečių dalyvavimą politiniuose procesuose. Reikia užtikrinti bendradarbiavimą tarp visų viešo administravimo pakopų. Tik tai taip galime bus paskatinti tolesnę miestų regionų plėtrą. 2018 me, e, buvo patvirtintas darbo planas 2018-2019 metams, kuris bus taikomas miestams regionams. Ten kalbama apie vietos ligmens ekonominę socialinę plėtrą, apie jaunimo klausimus, apie geresnį bendradarbiavimą įvairiuose sritise. Ir Kijeve, susitikime, kuris vyks Kijeve rugsėjo 24 dieną, bus patvirtinti du tematiniai pranešimai. Vienas iš jų yra skirtas miestų tvariai plėtrai. Ir antras pranešimas yra uh, skirtas ekonominiam bendradarbiavimui tarp vietos regionų valdžios atstovų. Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti visus, kurie dalyvaus tame susitikime. Taip pat noriu pasakyti, kad mes turime toliau plėtoti savo santykius, nes e, visi turime padaryti viską, ką galime, tam, kad miestų regionų savaitė, kurį įvyks šių metų spalio mėnesį, įvyktų sklandžiai. Laisvė, ne, a, nepriklausomybė ir laisva žiniasklaida tai yra temos, kurios yra pasirinktos kaip prioritetinės. Laisvė yra viena iš pamatinių ES vertybių. Tai yra demokratijos ramstis. Ir be laisvės neįmanoma gyveninti. Da, da, svarbiausių reformų rytų partnerystės šalyse. Ir mes žinome, kad e, reikia užtikrinti, kad žiniasklaidos laisvės užtikrinimo strategijose būtų atsižvelgta į bendradarbiavimą regionų ir vietos lygmenimis. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Pirmininkė, ponia Harms, dėkoju Jums už Jūsų nepaprastai svarbų indėlį į tai, kad mes e, pasiektume savo tikslus. Regionų komitetas e, kitą savaitę patvirtins labai svarbius dokumentus kuriuose bus kalbama apie taip, kad galima būtų kuo geriau išnaudoti miestų regionų potencialą, ypač uh, mokslinių tyrimų srityje. Pone Lūpų. Tam, kad, kad Korlip galėtų gerai veikti, reikia, kad mes visi pasistengtume. Ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite atsiųsti savo atstovus į Korlip. Kolegos, mes nenorime tiesiog susitikti tam, kad galėtume pasišnekėti. Mes norime, kad regioninė plėtra taptų realybę, kad tam būtų skirtos tikrosios realios priemonės, kad būtų gyvendinami pro, įvairūs projektai. Pavyzdžiui, galima būtų kalbėti apie de valdžios decentralizacijos projektus Ukrainoje. Šiemet mes pradėjome įgyvendinti bendradarbiavimo projektą tarp regionų komiteto ir mūsų partnerių Ukrainoje. Tas projektas yra skirtas tam, kad galima būtų stiprinti įvairias valdžios institucijas - švietimas, kultūra, sveikatos priežiūra. Visose šiuose sritise mes dirbame. Mes e, kviečiame pas mus apsilankyti Ukrainos e, savivaldybių atstovus tam, kad jie galėtų kartu su kolegomis aptarti tai, kokių gebėjimų jiems reikia, kokios pagalbos reikia tam, kad jie galėtų gerai gyvendinti decentralizacijos projektus. Taip pat mes turime ir tam skirtą pagalbos, finansinės pagalbos paketą. Aš manau, kad mes turime visi daryti viską, kad remtume vietos iniciatyvas ir Korlip darys viską tam, kad e, būtų skatinamos reformos, kurios gali realiai pagerinti gyventojų kasdienį gyvenimą. Mes manome, kad e, vietos valdžios atstovai turėtų daryti viską, kad kuo labiau stiprintų bendradarbiavimą su gyventojais. Dėkoju. Norėčiau taip pat pasakyti, kad prie mūsų prisijungė ir pilietinės visuomenės atstovai Krištof Bobinski. Jis yra Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo bendra pirmininkis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, Jūsų ekscelencijos Euronest parlamentinės asamblėjos nariai. Dėkuoju Jums už šią galimybę pasisakyti ir pristatyti Jums Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo perspektyvą. Aš norėčiau pasakyti, kad staiga paaiškėjo, kad mes gyvename nepaprastai įdomiais laikais nes matome, kad žmonės iš tikrųjų perima iniciatyvą įvairiose šalise. Armenijoje žmonės šiai gatves nušlavė vyriausybę ir dabar kalbama apie reformas, kurios turėtų sukurti laisvesnę, laimingesnę visuomenę. Ir visa tai buvo padaryta be smurto. Ir to reikalavo ir Armenijos žmonės. Ir galim pasidžiaugti, kad Armenijos vadovai ramiai pasitraukė iš savo posto. O Rusijas tai stebėjo e, įvykius Armenijoje ir, e, e, ir nesėmė jokių veiksmų. Ir mes turime daryti viską, kad padėtume rytų partnerystės partneriams. Ir matome, kad Armenija įkvėpė ir kitas šalis. Gruzijoje. Ba, a, turėjo atsistatydinti ministras pirmininkas ir generalinės prokuroras, po to, kai žmonės pasipiktino, dėl to, kai buvo tyriami dviejų asmenų nužudimo bylos. Ir Gruzijos pilietinės visuomenės platforma jau pateikė savo pasiūlymus dėl tolesnių reformų Europos parlamentui. Moldovoje proeuropietiškai nusiteikęs kandidatas paskatino reformas, kurio, kurios yra labai reikalingos norint reformuoti teismų sistemą. Ir šiandien pilietinės visuomenės forumas paragino nutra, sustabdyti visą finansinę paramą, kuri yra teikiama Moldovos vyriausybei, tol, kol nebus atkurtas teisinės viršinybės e, principas ir nebu, kol, kol nebus užtikrintos demokratinės veiklos priemonės. Azerbaidžiane politinių kalinių šeimos nariai išėjo į gatves protestuodami prie, prieš tai, kad jie negali su jais bendrauti, prie, prieš, e, protestuodami prieš da, e, per, vykdomus persekiumus. Jie reikalauja pokyčių. Galima tik apgalėstauti kad e, da, da, Azerbaidžiano valdžia neleidžia savarankiškai dirbantiems da, teisininkams ginti žmogaus teisų gynėjus. Teisės viršinybės principo taikymas yra vienas iš prioritetinių rytų partnerystės veiksmų strategijoje iki 2020 metų ir būtina jį užtikrinti, jei mes norime pažaboti vietos oligarchus ir skatinti demokratinės reformas. Europos parlamentas laimiai žino apie visas šias problemas. Rebeka Harms, Heidi Hautala, Petras Auštrevičius ir Said Karim yra labai aktyvus šios parlamentinės asamblėjos nariai, tarp jų yra ir kitų, bet to be jų yra ir kitų. Ieštojų tai išvelgsmų tarnyba da, tai ir Europos komisija da, elgėsi atsargiau, jie ir toliau įgyvendina, da, a, toliau darėsi dėl sustrimo su Baku. N, apeidami tam tikrus žmogaus teisėmis susijusius klausimus ir nepasinojo pilietinės visuomenės susirūpinimo. Dabar aš norėčiau perduoti žodį savo kolegijai poniai Kalatozišvili. Kalato... Žodį perduosime Aleksandrai Kalatošvili. Ji yra pilietinės visuomenės forumo bendra pirmininkė. Ačiū. Pirmininkė, ponės ir ponai, gerbėmieji. Euronest nariai. Norėčiau padėkoti, kaip ir mano kolega, už šią galimybę kreiptis į Jūs pilietinės visuomenės forumo vardu. Pradžioje aš norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas yra svarbus partneris. Mes džiaugiamės neseniai patvirtintą rezoliuciją dėl okupuotų teritorijų Gruzijoje po Rusijos įsiveržimo. Ir mes džiaugiamės, kad parlamentas rodo savo paramą Gruzijos teritorijos integralumui. Aš pritariu kolegai, kuris sakė, kad demokratija ir teisinės valstybės principo įtvirtinimas yra labai svarbus visoms partnerystės šalims. Mums atrodo, kad reformas reikia skatinti. Tam reikia visų pirma koordinuoto darbo ir dialogo tarp valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės. Gruzija yra laikoma sėkmės istorija regione. Aš esu iš rytų partnerystės regiono ir aš galiu Jūs patikinti, kad mes, rytų partneriai, turime plataus užmojo tikslų. Taip pat turime pasakyti, kad pokyčių pas mus yra daug. Noriu pabrėžti, kad dabar vykstančios diskusijos dėl 2020-2027 metų daugiametės finansų programos mus neramina. Žinoma, kad vaidmuo pilietinė visuomenė yra didelis bet kalbame apie finansavimą skiriamą pagal Europos kaiminystės e, priemonę. E, visa tai e, turės poveikio mūsų tikslams, žmogaus teisų pagarbai ir kitų klausimų siekimui. Kad taip neatsitiktų, reikia konkrečių gairių ir rekomendacijų. Parama pagal Europos kaiminystės priemonę turėtų būti išsaugota ir patobulinta. Reikia numatyti daugiau lankstumo priemonių, reikia numatyti galimybės remti pilietinę visuomenę, ypač tais atvejais, kai jos atstovams dirbti sunku. Gruzijoje pilietinė visuomenė ir valdžios institucijos laikosi vienodos pozicijos. Reikia naujos finansavimo priemonės, kuri teiktų sutelktą pagalbą reformų įgyvendinimui. Mes žiūrime į kitų šalių vyriausybės, į Ukrainą, į Moldovą. Tikimės, kad šios šalis žengs mūsų pavyzdžių. Reikia teikti paramą, tikrą paramą pilietiniai visuomeniai, reikia konsultuoti su pilietinės visuomenės atstovais dėl tokios priemonės. Tektų apgailę stauti, jeigu ES de facto pasitrauktų nuo žmogaus teisų ir pilietinės visuomenės klausimų, kai pilietinė visuomenė išlieka vienu svarbiausių veikėjų įgyvendinant pokyčius regione. Ačiū. Dėkoju Jums už pasisakymą, dėkoju, kad užsiminėte apie daugiametę finansų programą ir apie būsimą programą ir Euronest veiklą. Šiandien biuro posėdėje mes nusprendėme, kad delegacijų vadovams taip pat bus suteiktas žodis ir pirmiausia suteiksiu žodį Armen Ašotien iš Armenijos. Prašom. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, noriu pasveikinti visus jūs ir padėkoti organizatoriams už parlamentinės asamblėjos suorganizavimą Europos parlamente. Pradėsiu nuo Armenijos. Daug kas kalba apie pastarausius įvykius Armenijoje. Norėčiau padėkoti Europos parlamento delegacijai, kuri neseniai lankėsi Armenijoje ir galėjo susipažinti su padėtimi vietoje. Kalbant apie įvertinimą, reikia pasakyti, kad valdžia buvo perdota ne smurto būdu, Ir tai rodo, kad tobulėjo Armenijos politinė kultūra. Visos šalys bandė laikytis konstitucijos ir išvengti kolizijos. Buvo išrinkta ir patvirtinta naujoji vyriausybė, jai pritarė Europos parlamentas ir tai, ir tai yra labai svarbu, kalbant apie, Europos, apie mano šalies ateitį. Armenijos politinės jėgos turėtų susitelkti kurdamos politinę ir demokratinę visuomenę. Nebeturėtų būti vietos nepakantumui, reikėtų įtvirtinti politinį pluralizmą, žiniasklaidai laisvę turėtų, turėtume užtikrinti. Taip pat reikėtų atskirti konstitucinės valdžias. Politinis persekiojimas turėtų būti uždraustas, taip pat neturėtų būti vietos pas mus atrankiniam teisingumui. Taip e, turėtų dirbti naujoji vyriausybė. Mes Armenijoje neseniai pradėjome naują rinkimų reformą ir manau, kad visų politinių jėgų įtraukimas į šį procesą, taip pat ir pilietinės visuomenės įtraukimas su įvairių tarptautinių institucijų pagalba, tokių kaip Venecijos komisija, yra labai svarbus siekiant sukurti Armenijoje, surenkti demokratinius rinkimus. Grįžtant prie SEPA, aš norėčiau pasakyti, kad nuo birželio pirmos šis sustarimas yra taikomas ir Armenijos parlamentas ir vyriausybė pasistengs kuo geriau šiuo sustarimu pasinaudoti. Tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume lėtinti e, šio sustarimo ratifikavimą parlamentuose. Aš labai džiaugiuosi, kad Euronest ir kolegos E, siūlė traukti šį klausimą į prioritetinių klausimų e, sąrašą. Dėl principo daugiau už daugiau e, jis yra labai svarbus ne tik finansinėme kontekste, bet ir politinėme. Politinė parama yra labai svarbi. Mes kalbame apie konfliktus regione pietų Kaukazo regionas. Negalima tokių konfliktų išspręsti karinėmis priemonėmis. Dar vienas karas regione gali sužlugdyti visą regioną, todėl visi mes turime padaryti viską, kas galime, kad nekiltų kariniai žiaurumai mūsų regione. Susitaikinimo procesas dėl Kalnų Karabacho taip pat turėtų būti grįstas SBO E, rekomendacijomis patvirtintomis 2009 metais. Ten kalbama apie teritorinį integralumą, spręstą teisę apsispręsti ir jėgos nenaudojimą. Baigdamas norėčiau išreikšti viltį, kad rytų partnerystės erdvė taps taikos, klėstėjimo ir bendradarbiavimo su ES erdvė, nepaisant įvairių problemų ir nepaisant artėjančių rinkimų Europos parlamentą. Ačiū. Thank you, Armin. Ačiū Armenai. Toliau naujasis e, Azerbaidžiano, nauja Azerbaidžiano delegacijos lyderė, ponia Gafarova, pakeitusi Fuatą Maradovą, kuris e, buvo tuo vadovu kurį laiką. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti mūsų delegacijos vardu ir savo vardu garbingiems e, pasisakiusiems kalbėtojams. Aš atstovauju e, Azerbaidžiano Respubliką šioje e, parlamentinėje asamblėje ir nesiniai esu paskirta delegacijos vadovė. Ir kolegos, mano šalis labai smarkiai vertina santykius su ES. Šiuo metu daromės dėl naujo visapusiško susitarimo su ES. Ir aš viliuosi, kad šios darybos bus sėkmingos ir bus greitai baigtos. Neturiu abejonių, kad e, kai bus pasirašytas sustarimas, Azerbaidžianas ir ES bendradarbiavo strategiškai. Mano šalis jau pasirašė dvišalius sustarimus dėl strateginio bendradarbiavimo su devyniomis iš 28 ES valstybių narių ir e, palaiko sustiprintus visapusiškus santykius su, su tomis šalimis. Taip pat dokumentas dėl strateginio bendradavimo energetikos srityje pasirašytas tarp Azerbaidžiano ir ES. Azerbaidžianas realizuoja energijos projektus, kurie yra svarbus regioninė prasme, e, plėtojant pietų dujų koridorių e, ir Azerbaidžanas e, deda didelės pastangas, kad suderintų veiksmus Europą, energetikos ir kitose srityse. Mėly kolegos, šią progą aš norėčiau padėkoti ES komisijai ir išorės veiksmų tarnybai už jų paramą projektams susijusiams su pietų dujų koridoriumi. Dėl šios paramos iš komisijos ir išorės veiksmų tarnybos pusės mes gavome Europos investicijų bankų paramą sudarančią pusantro milijardo eurų šių metų vasario mėnesį ir iš Europos rekonstrukcijų ir plėtros banko ta parama sudaro 500 milijonų dolerių e, skirta praėjusiu metu spalį. Man didelė garbė pasakyti, kad šis projektas plėtojamas sėkmingai ir prieš keletą dienų buvo oficialiai atidarytas vamzdynas. Aš esu įtikinusi, kad e, kitas projektas bus plėtojamas sėkmingai ir tai bus kitas ES ir Azerbaidžiano bendradarbiavimo įrodymas. Ir pabaigai norėčiau pabrėžti kokia svarbi yra ES parlamentinė e, asamblėja ir ES ir Azerbaidžiano parlamentinio bendradarbiavimo komitetas, gilinant bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir kaip nauja pirmininkė mūsų delegacijos, aš lauksiu tolesnio bendradarbiavimo su kolegomis. Ačiū Jums uždėmesi. Mm-hmm. Gruzijos e, delegacija atstovauja Tamara Kuludova. E, gerbiami pirmininkai, vicepirmininkė, mėly svečiai, parlamentinės asamblėjos nariai, man didelė garbė kreiptis į Jūs pradedant e, parlamentinės asamblėjos darbą. Mes labai svariai vertiname šią tarpparlamentinę platformą. Ši platforma leidžia mums keistis e, mūsų patirtimi, stiprinti kontaktus tarp mūsų mm, ir ne tik su Europos parlamentu, bet ir tarp rytų partnerystės šalių. Dar ko gero svarbiau yra tai, kad tai leidžia mums kelti bendrai rūpimus klausimus ir kartu e, siekti jų sprendimo. Ponas Meredit minėjo kad kartu esame stipresni, tai nieko naujo, taip ir yra. O tai ir įrodo mūsų susirinkimas šioje salėje, mūsų pajėgos, mūsų pastangos skirtos siekiant bendrų siekių. Mes e, dėkojame už rytų partnerystės politiką, kuri buvo pradėta vykdyti beveik prieš dešimt metų. Ji davė rezultatų, ji davė politinę asociaciją, ekonominę integraciją ir judumą ypač Gruzijai, sakyčiau, ir trims apskritai asocijuotoms narėms. Mes džiaugiamės ir esame už tai dėkingi. Taip pat žinome, kad klausimas dar nebaigtas pasirašius asociacijos sustarimą. Netgi sėkmingai tą sustarimą įgyvendinant dar nebaigėme savo užduoties, dar esame tik tai darbo pradžioje. Turime stengtis šį statusą išlaikyti Ir e, kažkokiu būdu esame pirmaujantis šią prasme, mes tai vertiname, bet žiūrime į tai atsargiai, nes turbūt lengviau gauti vieną kartą tokį vertinimą, bet vieną kartą labai lengva jį ir prarasti, mes tai puikiai suprantame. Norėtume mūsų partnerystę pakelti aukštesnį lygmenį mes esame įsipareigoję siekti daugiau negu asociacijos sustarimas. Aišku, nepamirštame jo svarbos, bet pastaruoju metu pradėjome ir e, kelią dėgiant gairias, įgyvendant gairias pakeliui Europos Sąjungą. Mes turime gilinti integraciją, ją propaguoti. Mūsų tikslai yra aiškus, kaip ir kitų asocijuotų šalių tikslai. Mūsų tikslai minėti jau ne kartą, yra puikiai žinomi ir ES. Mes vertiname tą faktą, kad rytų partnerystėje yra ir diferenciacijos elementas, kaip minėjo čia prieš mane kalbėjusieji. Diferenciacija svarbi, nes kiekvienos šalies siekiai yra skirtingi ir mes esame dėkingi, kad ES bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis leidžia pripažinti kiekvienos šalies nuopelnus atskirai, ne tik ir nuopelnus, bet aišku ir kiekvienos šalies siekius. Na ir pabaigai noriu padėkoti vicepirmininkui už tai, kad jis paminėjo rezoliuciją patvirtintą pastarojų metų Europos parlamente. Tai taip pat paminėjo ir pilietinės visuomenės platformos vicepirmininkai. Gruzija dėkingia už paramą suteiktą E, Gruzijai patvirtinus šią rezoliuciją praėjus dešimčiai metų po Rusijos invazijos. Taip mes e, suprantame ir dėkojame Jums už paramą. Šis konfliktas negali būti išspręstas paprastai, bet mūsų, Jūsų parama mums e, iš tikrųjų reikalinga. Dėkoju Jums už tai ir lauksime tolesnio parlamentinės asamblėjos darbo. My... Perdusiu šią žinę kolegoms Europos parlamente, kurie rengė beje šią rezoliuciją. Na kągi toliau. Norėčiau suteikti žodį paskutiniai delegacijai. Borisas Tarasiuk, prašome, Ukrainos delegacija. Thank you. Dėkoju. Dėkoju, ponė bendra pirmininkė, ponė bendra pirmininkė, ponė vicepirmininkė, išrus teismų tarybos atstovai, Europos komisijos atstovai, gerbėjai kolegos, gerbėjai Euronės parlamentinės asamblėjos nariai. Ukrainos legacijos vardu aš norėčiau pasveikinti mus visus su tuo, kad vyksta septintoji mūsų sesija, nepaisant to, kad kai buvo kuriama Euronės parlamentinė asamblėja, bet daug kas ją vertino skeptiškai. Nepaisant visų e, manevrų, e, e, pasipriešinimo ir net agresijos, mūsų parlamentinė asamblėja veikia. Euronest keičiasi, mes kūrėme naujus bendradarbiavimo mechanizmus tarp penkių rytų partnerystės šalių ir Europos parlamento ieškome naujų tarp parlamentinių bendradarbiavimo formų. Neseniai Kijeve įvyko trijų parlamentų pirmininkų susitikimas, aš kalbu apie Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos parlamentų pirmininkus, ir šios šalis nusprendė sukurti tarp parlamentinę asamblėją. Mes susidurime su įvairiais iššūkiais Runės parlamentinėje asamblėjoje. Ir e, šalis partnerės susiduria su aneksija, agresija, kibernetiniais išpoliais, hybridiniu karu, įvairiomis grėsmėmis, e, bandymas destabilizuoti padėtį ir su kito, kitais iššūkiais. Da, kuri kyla pirmiausia dėl Rusijos veiksmų. Kartu mes turime spręsti daugybę vidaus problemų, kovoti su korupcija, gyvendinti įvairias reformas, įveikti socialinės problemas ir taip toliau. Kalbėdamas apie ES rytų partnerystės e, e, bendradarbiavimą, noriu pasakyti, kad mes tikimės, kad ES nariai skirs mums daugiau dėmesio. Mes uh, Norėtume tikėtis, kad daugiametė finansinėje programoje taip pat bus pratestos mūsų bendros programos ir jos bus įgyvendinamos po 2020 metų. Mes taip pat tikimės, kad rytų partnerystės plus programos įgys e, e, tikrą turinį ir kad e, tam tikros priemonės bus taikomos asociacijos susitarimams, pavyzdžiui, suartėjimas su Šengeno erdvė, integracija į bendrą rinką, į bendrą vizų erdvę. Kalbėdamas apie uh, Ukrainos ir ES santykius, noriu pasakyti, kad mes tikimės, kad jie toliau uh, tik tai stiprės. Mes e, dirbame pagal naują partnerystės asociacijos susitarimą. Liepos 9 dieną įvyks 20-asis ES ir Ukrainos vadovų susitikimą ir mes tikime, kad jis sustiprins mūsų tarpusavio santykius. Ukraina yra pasiryžusi gyvendinti asociacijos susitarimą ir e, yra pasiryžusi siekti savo tikslo vieną dieną įstoti į Europos Sąjungą. Ir e, Ukrainos delegacija ketina pritarti keturiems e, e, komiteto parengtiems pranešimams ir trims skubos tvarka parengtoms rezoliucijoms. Dėkoju. Dėkoju, Borisai. Ir baigdama da, šią pirmąją mūsų sesijos dalį aš norėčiau pasakyti, kad mes atidžiai stebime įvykius šalise partnerėse pagal savo galimybės ir jei kas nors keičiasi, aš visuomet taip stengiuosi įsigilinti. Tai, pažiūrėjau, tai, kas įvyko, atidžiai stebėjau tai, kas vyko Armenijoje, po to Gruzijoje ir dabar Moldovoje. Ir aš taip pat buvau Maidane kartu su Borisu. Ir galiu Jums pasakyti, kad uh, kai vyriausybė griebėsi smurto prieš savo žmonės, aš manau, kad visuomet reikia veiksmų ir aš džiaugiuosi da, tuo, kaip viskas susiklosti Armenijoje ir Gruzijoje ir galiu tik tai išreikšti vilti, kad ir Moldovoje taip pat situacija nepablogės. Ir gal mes galėtume padėti jums surasti civilizuotą būdą įspręsti susikloščiusią situaciją. Tai tiek buvo įžanginių kalbų. Dabar norėčiau padaryti kelias pranešimus. Pirmiausia, mes turime patvirtinti darbo tvarkės projektą. Mes e, biure jau nusprendėme, kaip turėtų atrodyti darbo tvarkės projektas ir jei nebus jokių prieštaravimų, tuomet mes jo ir nekeisime. Gerai, taigi laikysime, kad darbo atvarkės projektas yra patvirtintas, biuro yra patvirtintas. Toliau mes turime taip pat patvirtinti šeštosios eilinės sesijos vykusios 2017 e, m. spalio 31 e, ir lapkričio 1 dienų e, protokolus. Protokolą parengė da, uh, E, Verhovno Rados e, sekretariatas, e, protokolas buvo jums išplatintas. Ir jei negausime jokių pastabų iki rytojaus 10 valandos, taigi yra iki birželio 27 dienos 10 valandos, mes laikysime, kad tas protokolas yra patvirtintas. O dabar norėčiau perduoti pirmininkavimą Marijan Lūpų. Ačiū. Rebeka, gerbėjai kolegos, aš siūlau mums toliau tęsti darbą ir pereiti prie darbo atvarkės punktų. Darbo atvarkės projektą patvirtino biuras ir plenarninis posėdės. Taigi tai šis darbo atvarkės punktas yra rezoliucijos projekto dėl kolegų iš parlamentinės asamblėjos politinių reikalų žmogaus teisų ir demokratijos komiteto narių. Ir norėčiau Jums priminti, kad pirmadienį po pietų politinių reikalų komitetas patvirtino savo pranešimą ir aš norėčiau padėkoti komiteto nariams už atliktą darbą. Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad Pakeitimus galima buvo teikti iki birželio 24 dienos 19.30 minučių. Mes gavome kelis pakeitimus ir Ukrainos delegacija po to vieną iš tų pakeitimų atsijėmė. Taigi dabar aš norėčiau pakviesti bendra pranešėjus ponę Tamar Hulordavą ir poną Gunnar Hokmark pristatyti šį dokumentą. Aš nežinau, kaip jūs susitarėte tarpusavėje, kas turėtų pradėti ir kaip jūs kalbėsite, bet tiesiog norėčiau priminti jums, kad abiem bendrapranešėjams yra skirtos penkios minutės. Taigi prašau į tai atsižvelgti. Jeigu jūs pasidalysite tą laiką, taigi nepamirškite, kad kiekvienas turite dvi su pusė minutės. Gerai, ponia Tamar Hulordava, prašau. Dėkoju, ponia bendra pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti savo kolegai Turiu labai mažai laiko, bet vis tik norėčiau jam padėkoti. Mes puikiai bendradarbiavome, rengdami šį dokumentą. Pranešimas, kad pranešė kalbama apie saugumo iššūkius rytų partnerystės šalyse ir apie tai, kaip ES galėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį reaguojant į tuos iššūkius. Tik jūs matote iš pavadinimo, kad tas dokumentas yra nepaprastai svarbus, labai aktuolus, bet kartu ir labai sudėtingas, labai jautrus. Ir mes tikrai daug dirbome tam, kad surastume labai aiškes, nedviprasmiškas formuluotės, kurios būtų priimtinos visiems Ir galiu pasakyti, kad e, susitarti dėl tokių formuluočių nebuvo lengva. Ir aš norėčiau padėkoti ir bendro pranešėjų, ir visiems, kas prisidėjo prie šio teksto už jų pastangas. Penkiose šešių rytų partnerėse šalyse vyksta konfliktai, kurių mums nepavyksta įspręsti. Ir aš norėčiau paminėti vieną dalyką, beje, kurį minėjau ir vakar komiteto posėdėje. Šiame pranešime labai aiškiai yra pasakyta, kad Rytų partnerystės e, regiono saugumas e, yra svarbus ne tik tai tam, kad galima būtų užtikrinti saugumą ir plėtrą rytų partnerystės šalise, bet ir ta, e, jis tiesiog yra susijęs su viso Europos žemynų saugumu ir plėtra. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbi mintis. Saugumas dažnai suvokiamas e, e, kaip e, ne demokratijos ir ekonominės plėtros iš ankstinė savoka. Mes sakome, kad ekonominė plėtra, skurdo mažinimas yra reikalingas tam, kad galima būtų užtikrinti saugumą ir kad tai yra tos sąlygos, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti stabilumą šalyse. Ten, kur vyksta konfliktai, akivaizdu, kad saugumo iššūkiai yra labai aktualūs, jie lėtina mūsų plėtrą, trukdo mums e, reformuoti savo šalies ir tos konfliktus reikia spręsti. Pranešime aiškiai pasakyta, kad mes turime sutelkti savo pastangas, turime stiprinti predarbiavimą saugumo ir gynybos srityse ir kalbu apie predarbiavimą tarp Europos parlamento ir rytų partnerystės e, e, šalis. Mes taip pat raginame surasti veiksmingesnių priemonių tam, kad galima būtų spręsti konfliktus rytų partnerystės šalise. Mes be abejo smerkėme didelės kaimynės Rusijos veiksmus rytų partnerystės šalise, nes e, daug tų konfliktų rytų partnerystės šalise yra sukelta Rusijos ir tai aiškiai pasakyta pranešime. Pranešime visi šie dalykai išdėstyti kol, kur kas įsameu. Aš turiu labai mažai laiko ir turėjau viską pristatyti jums labai glaustai. Ir aš dėkoju du e, politinių reikalų komiteto nariams, kurie parėmė šį pranešimą ir aš taip pat tikiuosi, kad ir jūs šiame posėdė galėsite pritarti šiam dokumentui. Dėkoju Tamarai. O dabar norėčiau steigti žodį pono Gunnar Hockmark. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti Tamarai. Uh, puikiai bendradarbiavome. Taip pat norėčiau padėkoti Armenijos ir Azerbaidžiano delegacijoms už tai, kad jo, jos atsijėmė kelis pakeitimus, kurie galėjo nukreipti mūsų dėmesį į tam tikrus dalykus, kurie be abejo yra svarbus, bet gal kurie rūpi ne visiems mums. Kai kas sakė, kad bendra pranešėjai ir veikia šališkai, bet aš galiu Jums pasakyti, kad pirmą kartą mums pavyko labai aiškiai pabrėžti, kad mes turime bendrus saugumo interesus, kurie rūpi visiems mums ir kiekvienam iš mūsų. Ir kad mes e, turime bend... grėsmę, tai yra bendra, bendra vardiklis. Ir mes turime parengti politiką, kuri padėtų mums reaguoti į tas grėsmės. Tai yra Rusijos keliamos grėsmės. Rusija kenkia demokratijai, atvirai visuomeniai, ji naudoja energetiką kaip ginklą, vykdo kibernetinius išpolius, skleidžia dezinformaciją. Ir kaip mes matome, Ukrainoje ji net ir nevengia karinė, karinių veiksmų. Uh, kaip įvyko Ukrainoje ir taip pat nevengia griebtis ir okupacijos, kaip įvyko Gruzijoje. Žinome taip pat, kad kai kuriuose kitose šalyse taip pat Rusija turi savo karių. Tai be abejo kelia grėsmę, kaip ir kiekvienai iš mano paminėtų šalių, bet ir uh, visoms ES valstybėms narėms. Ir aš manau, kad svarbu suvokti, kad tai yra grėsmė pirmiausia uh, teisės viršinybės principui ir demokratijai. Nes teisės viršinybės principas demokratija ir laisvė. Būtent šiuos dalykus Rusija suvokia kaip uh, grėsmes. Nepriklausomybė, laisvė, uh, visiems šiems dalykams bandoma sutrukdyti. Mes taip pat bandome pabrėžti tai, kas yra svarbiausia. Kalbame apie tai, kad būtent reaguoti į kibernetinius išpolius, į bandymus destabilizuoti padėtį, į pastangas kleisti dezinformaciją. Ir visos mūsų šalis turi teisę būti nepriklausomos ir demokratiškos. Ir gerai, kad mums pavyko susitarti, nes taip mes elgiamės vieningai ir tai padės mums sustiprėti ir uh, užtikrinti didesnį stabilumą. Taigi aš dėkuoju bendra pranešėjai, dėkuoju visiems kolegoms uh, politinių reikalų komitete ir dar kartą galiu pasidžiaugti, kad aš galiu uh, pasidžiaugti tuo, kad mes visi kartu čia dabar apginsime teisės viršinybės principą ir demokratiją. Dear Ačiū bendra pranešėjams. Kolegos. Noriu pasakyti, kad mes turime mažiau negu dvi valandas, kad išnagrinėtume visą e, šios dienos darbo tvarkę. Todėl pagal griežtas darbo tvarkos taisyklės mes, aišku, galime baigti anksčiau negu 19.30, bet ne vėliau. Todėl visų kalbėtojų prašyčiau pasisakyti trumpai, nes mūsų laukia įvairios diskusijos. Taigi aš siūlau Jums kalbėti tik vieną minutę. Atsiprašau už tokį griežtumą, tačiau tai yra būtina. Dabar suteiksiu žodį šiems kolegoms, kurie išreiškė pageidavimą dalyvauti šioje diskusijoje. Pirmiausia, Petras Užtrevičius. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos svečiai. Saugumas yra globalus klausimas įvairiose darbo atvarkėse. Kalbant apie rytų partnerystės šalis, saugumo saugumo klausimas visuomet ten buvo svarbus. Du svarbus yra aspektai. Vidaus aspektas, remintis vietinę darbotvarkę ir atsižvelgiant į įvairius konfliktus ir Rusijos agresiją. Aš norėčiau kalbėti aiškiai. Jeigu mes nedarysime pažangos stiprindami demokratinės struktūras, teisinės viršinybės principą ir pagrindinės laisvės, nebus tokio reikalingo politinio stabilumo. Todėl aš Džiaugiuosi, kad mes turime šešias vėliavas šioje šalyje, dėja ne septynes. Viena šalis netitinka mano minėtų politinių kriterijų. Išoriniai iššūkiai turi būti tinkamai sprendžiami ir ES. Bendra užsienio ir saugumo politika ir šios politikos priemonių taikymas ir stipresnių priemonių taikymas turėtų sudaryti geresnės galimybės tolesniam bendradarbiavimui su rytų partnerystės šalimis. ES gali pagerinti savo poziciją, neremdama tokių rizikingų projektų kaip Nord Stream arba neremdama tokių e, klausimų kaip vizų procedūriniai klausimai ir kova su pinigų plovimu. Dėkuoju dabar Armen Ašoten, kitas kalbėtojas, dėja jo nėra salėje. Toliau ponas Borys Tarasiuk. Jūsų pavardė yra mano sąraše. Prašom Ukrainos delegacijai žodis. Aleksandr Kadula, Ukrainos delegacijos atstovas. Kolegos, aš norėčiau pabrėžti, e, kaip svarbu yra e, ES institucijoms įtakoti Rusijos federaciją, ypač kalbant apie Ukrainos situaciją. Kaip žinia, Kremlius įvairiais būdais kišasi į suverenių vyriausybių darbą, vykdo karinę agresiją ir okupuoja teritorijas. Dabar Rusijos federacijos teritorijoje nesažiningai laikomi 28 Ukrainos kaliniai ir 36, 31 iš jų yra kalinamas. Vienas iš jų yra Ukrainos režisierius Jis yra nuteistas sufabrikuotais kaltinimais, 22 metų terminas jam yra skirtas, jis yra laikomas jau 24 dieną e, Sibiro kalėjime. Jį taip pat reikia paminėti ir kitus palaikančius jį, e, kurie vykdo bado streiką. Tokios yra kraštinės priemonės, kurių gali imtis žmonės siekdami teisingumo. Nepaisant Liudmilos Denisovos pastangų, kuri šiuo metu yra Rusijos teritorijoje, ji bando susipažinti su sulaikytų ukrainiečių sąlygomis, jai nepavyko sustikti nei su Semcovu, nei su kitais e, sulaikytaisiais Ukrainos piliečiais. Netrukus baigsiu, ponė pirmininkė, mes į šią situaciją žiūrime kaip Rusijos galimybę e, pasinaudoti e, tokiais sulaikytais asmenimis ir vykdyti emocinį e, spaudimą, taip pat daryti įtaką dėl konflikto Dombase sprendimui, o tai pažeidžia sulaikytojų teisės. Todėl visiems šiems sulaikytėms turi būti sudarytos teisės stoti prie prieš teismą. Aš dėkoju Euronestui dėl pozicijos Rusijos klausimų ir Ukrainos sulaikytojų klausimų. Aš manau, kad reikia paveikti Rusiją. Šiandien visas civilizuotas pasaulis turi įrodyti, kad šiame pasaulyje veikia žmogaus teisės ir pagarba asmeniui. Pirmininkas, ačiū kolega ir noriu paprašyti kolegos jūsų dėmesio vienas svarbus dalykas. Aš suprantu, kad klausimas yra labai svarbus, bet jeigu mes, jeigu jūs viršysite jums skirti, skirtą kalbėti laiką, tai reiškia, kad mums neliks laiko aptarti darbo tvarkė esančių klausimų. Aš atsiprašau, bet aš tikrai būsiu kol kas griežtesnis ir jeigu jūs viršysite jums skirtą kalbėti skirtą laiką, aš išjungsiu jūsų mikrofoną praėjus vienai minutiai. Rebeka man taip pat sako, kad po vienos minutės bus nutrauktas vertimas. Ne, jeigu mes diskutuosime per ilgai, pasibaigus posėdžio laikui, vertimas nebus užtikrinamas. Kągi, tęskime diskusijas. Pone Heidi Hautala, prašom. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Pasistengsiu laikytis taisyklės norėčiau paminėti keletą svarbių galimybių. Manau, kad mes, kaip sakome, nu, turime daryti viską, kad būtų užtikrintas taikus Karabacho konflikto sprendimas. Keičiantis, paskeitus vyriausybei, atrodo, kad tas e, taikioje, konstruktyvioje atmosferoje tai bus labiau įmanoma padaryti ir aš taip pat, manau, turime pabrėžti, kad neturi būti bandoma kariniu būdu spręsti šį konfliktą. Antra, rytoj vyks e, gretutinis renginys skirtas Moldovijai. Kalbame apie naują audiovizualinį aktą ir bus analizuojama, ar yra būdų pasipriešinti Rusijos propagandai, ar tai yra tiesiog būdas sustiprinti oligarchinės struktūras. Taigi, jeigu turėsite laiko, prašom rytoj atvykti į šį renginį. Labai ačiū, geras pavyzdys. Toliau Vadim Pizrenčiuk. Labai ačiū, mėly kolegos. Rytų partnerystė yra sėkminga. Turime institucijas, įstatymus, vykstančius procesus, kas įrodo, kad sustarimai nesužlugdė mūsų ekonomikų, kaip sakė Rusijos propaganda, bet už, užtikrina mūsų žmonėms klėstėjimą. Tuo pat metu reikia pripažinti vieną svarbų dalyką, kuris reiškia vis dar demokratijos problemą, teisės viršinybės problemą. Deja, mes dažnai kalbame apie problemas praeitįje, kai kažkas jau būna įvykę, kai žmonės gatvėse reikalauja įgyvendinti jų teisės. Kaip daro mano tautiečiai Moldovoje šiandien ir vakar dėl atšauktų rinkimų, panaikintų rinkimų. Tai yra ženklus demokratijos ir Europos vertybių pažeidimas. Taigi aš siūlau e, daugiau dėmesio skirti prevencijai. Reikia viską aptarinėti detaliau ir konkrečiau kad mūsų žmonėms nereikėtų eiti į gatves, nes tai yra tikrai labai aktualus saugumo klausimas taip pat. Ačiū toliau pagal mano sąrašą, ponas Karen Bekaren. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju Europos kolegams ir organizatoriams už sėkmingą šio renginio organizavimą. Mums labai malonu dirbti kartu. Aš e, mielai dirbau politikos komitete ir noriu pareikšti savo dėkingumą e, pranešimo rengėjams už puikų darbą, už e, puikų rezultatą. Politikos komitetas, e, kaip ir e, patvirtino savo sutikimą su pranešimu. Tačiau Darbas komitete parodė, kad egzistuoja dialogo potencialas. Noriu padėkoti Armenijos ir Azerbaidžiano delegacijams, nes pavyko dialogas kalbant apie pakeitimus ir visi kolegos mums padėjo. Antra, mus tenkina ta tema, kuri parinkta kitiems metams, tai parlamento kontrolė, institucijos, partnerystės šalės. Mums reikia jūsų pagalbos dėl e, Armenijos sustarimo ratifikavimo ir tos temos, kurios svarbios bus mūsų dėmesio srityje, tai yra korupcija. E, e, tai labai svarbus klausimas mums ir mes mielai dalyvausime darbe. Ačiū ir paskutinis kalbės panas Michal Bony. Ačiū, aš noriu išsakyti dvi mintis dvi problemas iškelti. Turime suprasti, koks svarbus yra saugumas. Pranešime e, tai išsakyta gerai. Kita vertus, saugumo jausmas yra labai svarbus, nes kalbame apie konfliktus, hybridinius karus, kibernetinio saugumo klausimus ir teritorinį integralumą. Ir ką reikia suprasti dar, kai kalbame apie pridėtinę pranešimo vertę, tai kalba apie stabilumą ir taiką. Rytų partnerystės šalise kalbama apie Europos stabilumą taip pat ir Europos taiką. Nes esame kartu, o stabilumas jūsų šalise reiškia stabilumą ir mūsų šalise. Be to, aš manau, kad e, kalbant apie demokratiją, reikia pasakyti, kad kuo daugiau demokratijos turėsime, tuo turėsime daugiau stabilumo ateityje. Ačiū, kolegos, pareikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Toliau bus pristatytas ponios Klermūdi rezoliucijos projektas dėl pranešimo, kurį parengė e, ekonominės integracijos, teisinio suartėjimo ar konvergencijos su ES politika komiteto pranešimas dėl tiesioginių užsienio investicijų ES valstybės narėse ir rytų partnerystės šalise. E, taigi turime vieną pranešėją šiam pranešimui pristatyti. Penkios minutės, prašom. Dėkoju ir aš pasistengsiu kalbėti trumpiau. Uh, Nekalbėsiu dešimt minučių, kurių galėčiau gal, gauti. Vakar vienbalsiai ekonomikos reikalų komitete mes patvirtinome šį dokumentą, visi balsavo už, niekas nebalsavo prieš ir tik vienas susilaikė. Taigi mane labai tenkina šis rezultatas. Uh, Šis pranešimas yra mūsų darbo rezultatas. Dirbome siekdami atkreipti dėmesį į tai, kad tiesioginės užsienio investicijos yra nepaprastai svarbios e, e, šalyse partnerėse. Kalbame taip pat apie būtinybę stiprinti bendradarbiavimą su šiomis šalimis ir tarpusavyje. Tiesioginės užsienio investicijos gali paskatinti užimtumo, da, našumo da, didinimą ir gali padėti mums skleisti žinias ir, ir kompetenciją. Ir jis, jos yra reikalingos, galvojant apie ilgą, ilgo, ilgesnį laikotarpį. Ir ES turi paremti šali, šalis partnerės, ta, turi sureaguoti į žmonių lūkesčius. Šiame pranešime ES raginama toliau stiprinti paramą darytų partnerystės šalims. Uh, ir raginame ES taip pat aktyviai dalyvauti teikiant techninę paramą, keičiantis patirtimi, dalyjantis geriausios praktikos pavyzdžiais, skleidžiant informaciją apie tai, kokie metodai pasiteisina, norint pritraukti papildomų ūsinių tiesioginių investicijų. Mes turime jau kelias e, priemonės ir tos priemonės padeda mums gerinti verslo aplinką šalise partnerėse. Taip pat mes e, pripažįstame, kad daugybė e, iššūkių, su kuriais susiduria rytų e, partnerystės partneriai, yra iššūkiais, kuriuos esame patyrę ir mes patys savo šalise. Tarp į, įvairių dalykų šiame pranešime taip pat aiškiai pasakyta, kad uh, Tiesioginios ūsinio investicijos kūrė ekonomikos augimą, tvarų ekonomikos augimą ir užimtumą. Taip pat jos padeda mums skatinti moteris užsimti verslu ir prisidėti prie ekonomikos plėtros. Be to, tarp kitų dalykų taip pat yra paminėta, kad mums reikia galvoti ne vieną apie strateginius tikslus, kurie būtų reikalingi trumpuoju ir vidurio trukmės laikotarpiu, bet reikia galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Ir galiausiai šiame pranešime mes taip pat uh, norime uh, teikti tokią paramą šalims, kurios atsižvelgtų į jų ypatumus ir poreikius. Taigi, kaip minėjau, neketinau ilgai kalbėti. Šiame dokumente įsakyta daug minčių ir tikiuosi, kad kolegos e, teigiamai vertins šį dokumentą. Svarbiausia yra tai, kad mes skatiname kiek įmanoma stiprinti bendradarbiavimą, siekiant sureaguoti į bendrus iššūkius. Ir aš norėčiau paraginti kolegas pritarti šiam dokumentui. Dėkuoju. Labai dėkuoju, Claire. Taigi, dabar aš norėčiau suteikti žodį Norika Nikolai. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju Kleja ir dėkoju uh, kolegoms už šį svarbų pranešimą, kuriame kalbama apie tiesioginės užsienio investicijas. Tai yra priemonė, kuri yra naudinga ir mūsų šalims, ir pašalims partneriams. Mes žinome, kad ekonominė situacija šiuo metu nėra labai paprasta ir mums reikia tiesioginių ūsienio investicijų, kurios būtų nukreiptos ne tik šalis partneris, bet ir kurios keliautų e, kitą kryptimę. Mes kalbame apie aiškius teisės aktus, apie verslui tinkamą aplinką, apie būtinybę stiprinti žmogiškuosius išteklius. Ir manau, kad mes, politikai, turime remti visus šiuos e, dalykus. Tiesioginės investicijos yra prioritetinės svarbos klausimas. Mes manome taip pat, kad e, reikės išvelgti į asociacijos susitarimus ir galvojant apie mūsų tolesnį politinį bendradarbiavimą, aš manau, kad jį reikėtų stiprinti tam, kad galima būtų padidinti tiesioginios užsienio investicijas, net tai prisidės prie didesnių užimtumo. Dėkoju. Dabar periname prie penktojo darbo tvarkės punkto. Tai yra prie pranešimo parengto Tohir Mirkišylį ir Noriko Nikolai. Jie energetinio saugumo komitete parengė rezoliucijos projektą dėl energijos naudojimo efektyvumo ir energetikos tvarumo. Norėčiau Jums pasakyti, kad pirmadienį po pietų energetikos komitete buvo patvirtintas šis pranešimas ir aš norėčiau padėkoti komiteto nariams už jų darbą, kaip dėkoju ir kitų komitetų nariams. Be to norėčiau Jums pranešti, kad buvo nustatytas pakeiti, terminas pakeitimams teikti, tai buvo birželio 25 dienos. Uh, 12.30 minučių. Buvo pateiktas vienas pakeitimas ir dabar aš norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjams. Ir pirmasis, man atrodo, kalbės ponas Mirkišylė. Teisingai supratau. Taip, prašau. Jūs turite penkias minutės, taigi po, po pusryčios minutės kiekvienam. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbė kolegos. Šį dokumentą mes vakar uh, energetikos komitete uh, Aptarėme šį e, pranešimą ir aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir poniai Norikai Nikolai už jų indėlį. Žinome, kad kiekvienais metais energijos poreikiai didėja ir todėl energijos naudojimo e, veiksmingumas. E, ta, yra nepaprastai svarbus. Jis yra būtinas tam, kad mes galėtume užtikrinti saugę, tvarę e, energetiką, kuri atitiktų ateities lūkesčius, kad, e, kad ji būtų e, įperkama. Ji yra būtina tam, kad mes galėtume užtikrinti socialinį stabilumą ir ekonomikos vystimasi. Mes matome, kad kad rytų partnerystės šalių poreikiai yra didesni nei ES vidurkiai. Ir todėl mes turime daugiau dėmesio skirti geresniam, efektyvesniam energijos vartojimui. Azerbaidžianas, Armenija, Gruzija, Ukraina ir Moldova prisimėsi pareigojimų, kaip ir ES. Visi norime skatinti mokslinius tyrimus energetikos srityje. Šis pranešimas ragina rytų partnerystės šalis stiprinti regionį bendradarbiavimą ir da, da, daryti viską, kad būtų kuo labiau geriau sujungti jų energetikos tinklai. Be to, šalis partnerės yra raginamas atsižvelgti ES teisės aktus dėl klimato kaitos ir grinosios plėtros. Uh, Mes manome, kad šis pranešimas taip pat bus naudingas ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes būtent jos turi padėti mums užtikrinti, kad mūsų energetika būtų tvari ir kad energija būtų vartojama efektyviau. Be to, rytų partnerystės šalis yra raginamos stiprinti mokslinius tyrimus, siekiant užtikrinti, kad būtų kūriamos efektyvesnio energijos vartojimo technologijos. Taip pat šalis partneris raginamos imtis priemonių užtikrinti, kad jų jų šalyse būtų gyvendinami įvairūs veiksmų planai skirti efektyvesniam energijos vartojimui. Dėkuoju toliau, ponia Nikolai. Aš norėčiau padėkoti kolegai už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Taip pat dėkoju kolegoms. Vakar vienbalsiai mūsų pranešimas buvo patvirtintas ir tai yra geras ženklas. Taip pat tikiuosi, kad ir šiandien mes patvirtinsime šį dokumentą vienbalsiai. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Kova su klimato kaita ir perėjimas prie, mažad, prie CO2 neišskiriančios ekonomikos. Tai yra iššūkiai, kurie yra aktualūs ir ES valstybėms narėms, ir rytų partnerystės šalims. Mes turime daryti viską, kad atsisakytume iškastinio kūro savo ekonomikoje. Ir uh, turime bendradarbiauti šioje srityje, formuluodami ambicingas veiksmų strategijas šioje srityje. Taip pat norėčiau paminėti, kad miestai vaidina nesvarbu, nepaprastai svarbu vaidmenį siekiant mums atsisakyti iškasnio kūro ir efektyviau naudoti energiją. Mes uh, Pradėjome čia bendradarbiavimo procesą ir tai yra tikrai labai labai gerai. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad vienas iš svarbiausių klausimų, svarbiausių uždavinių yra piliečių švietimas. Ir švaresnės investicijos, nes būtent tokių investicijų reikės ateityje. Mums taip pat reikia, kad vyriausybės pilietinė visuomenė e, ir šios ryties specialistai parengtų kuo geresnės mokymo programas, kurios skleistų informaciją apie žalę ekonomiką. Ir aš manau, kad Mes pasirinkome teisingą požiūrį šiame pranešime ir baigdama norėčiau padėkoti visiems iš anksto už palankų balsavimą. Tai yra labai labai geras pranešimas ir pranešimas, kuris yra įdomus ir naudingas visiems partneriams. Ačiū kolegos, yra keli norintys kalbėti. Pirmiausia, pone Anelį Jetenmekį. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau apie pastatus kalbėti. Visai neseniai Europos parlamentas patvirtino naują e, dokumentą dėl pastatų energetinio efektyvumo. Ir rengiant šį dokumentą man tapo akivaizdu, kad nėra stebuklingo sprendimo siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Kad pasiektume ambicingų tikslų, Turime imtis mažų žingsnių ir turime tą daryti kiekvieną dieną. Neturime e, skubėti, bet negalime ir ilsėtis. Aš noriu pasakyti, kad e, pastatų energetinis efektyvumas yra labai svarbus klausimas, mes jį nepakankamai galbūt apsvarstėme, tačiau e, turime padaryti viską, kad pastatai būtų efektyvesni. Ačiū, ponė pirmininkė. Kitas kalbėtojas, ponas Dmitru Liubinets. Liubinets Mitri, Ukrainos delegacijos atstovas. Labadiena, mes Euronest parlamentinėje asamblėjoje kalbama apie Rusijos destruktyvų vaidmenį tiek ES, tiek ir visam ES žemynui. Ukrainos autonominė Respublika Krymas yra aneksuotas, kitas regionas taip pat yra okupuotas, Moldovos ir Gruzijos teritorijos yra okupuotos Rusijos pajėgų. Pažiūrėkime į energijos efektyvumą ir į energetikos klausimą per tai, kas vyksta Rusijoje prizmę. Rusija visuomet naudojasi dujomis kaip politinio spaudimo priemonę. Rusija nuolat skelbia, kad reikia e, plėsti e, e, dujotekius ir taip Rusija įtakoja tiek Euronest šalis, tiek ir ES. Aš norėčiau kreiptis į ES atstovus. Jūs priimsite sprendimus dėl šiaurės dujotiekio. Mes turime suprasti, kad yra trys svarbus žodžiai - energijos suvartojimo mažinimas, ieškant naujų energetikos šaltinių, ieškant energi, energijos, kuri būtų e, švare. švari. Taigi, kam e, suteikti tokiai šaliai kaip Rusija, tokiai agresoriai šaliai naują galimybę, kad ji galėtų toliau daryti įtaką tiek ir Euronest šalims partneriams, tiek ir ES šalims. Ačiū, kolega. Pereikime prie šešto darbo tvarkės klausimo. Rezoliucijos projekto pristatymas dėl neoficialaus ir nedeklaruoto darbo bei darbuotojų socialinės apsaugos stiprinimo ES ir rytų partnerystės šalise. Rezoliuciją parengė Euronės socialinių reikalų švietimo kultūros ir pilietinės visuomenės komitetas. Aš norėčiau suteikti žodį poniai Ivetai Tonojan, kad ji pristatytų šį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar komiteto e, posėdėje turėjome galimybę apsvarstyti e, neoficialaus darbo problemas. Pranešimai buvo vienbalsiai pritarta. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mes vėl turime galimybę e, kalbėti apie bendrus socialinės politikos kriterijus ES ir šalise partnerėse. Pranešime mes kalbame apie neoficialų darbą ir nedeklaruotą darbą ir apie darbuotojų socialinio saugumo stiprinimą tiek ES, tiek ir rytų partnerystės šalise. Mes žiūrime į darbo rinkos problemas tiek ES, tiek ir partnerėse. Ir mes matome, kad neregistruotas darbas yra viena iš problemų, kuri neleidžia ekonomikai plėtotis tiek visose ES šalise, tiek ir rytų partnerystės ypatingai šalise. Šis klausimas yra aktualus ir Armenijai. Žinoma, yra e, instrumentų, kurie būtų taikomi rinkos ekonomikoje. Taip pat e, reikia kalbėti apie profesinių sąjungų e, galimybės ir kolektyvinės dėrybas dėl tinkamų darbo sąlygų ir darbo užmokesčio. Mums, aišku, reikia dar daug ką nuveikti, kad tokios priemonės būtų įtvirtintos. Mums reikia parengti visapusišką e, strategiją dėl nelegalių darbuotojų skaičiaus mažinimo. Mums reikia kurti naujas darbo vietas rytų partnerystės šalyse. Taip pat reikia kalbėti apie darbo užmokestį, apie draudimą, apie socialinės pagalbos teikimą bei kitus klausimus. Žinoma, Europos struktūros mums padeda spręsti šios klausimus. 16 metų kovo mėnesį Europos parlamentas inicijavo Europos platformos dėl kovos su neregistruotu neoficialiu darbu veiklą. Tokios platformos įsteigimo tikslas yra sukurti bendrą erdvę, kurioje būtų galima keistis patirtimi ir informacija. Tyrimai rodo, kad Neformalaus darbo populiariausi sektoriai yra statybos, žuvininkystės bei kiti sektoriai. Mūsų pranešime yra teikiami pasiūlymai, kurie padės prisidėti prie nelegalaus darbo mažinimo rytų partnerystės šalyse. Mes kalbame apie darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą ekonomikoje. Mes kalbame apie darbo jėgos panaudojimą oficialioje ekonomikoje. Taip pat kalbame apie socialinio dialogo vaidmens stiprinimą bei kitus klausimus. Mes manome, kad būtina stiprinti profesinės sąjungas, būtina tvirtinti socialinį dialogą, būtina atsižvelgti į socialinius partnerius. Taip pat būtina imtis trumpalaikių ir ilgalaikių veiksmų, kurie leis rytų partnerystės šalims kovoti su šia problema ir padės sureguliuoti šį klausimą. Aš norėčiau baigdama padėkoti e, Euronest sekretoriatui už pagalbą rengiant pranešimą. Aš esu įsitikinusi, kad kartu su kolega Maštalka mes Padarėme viską, kad būtų parengtas tinkamas pranešimas. Tokio pranešimo patvirtinimas bus labai svarbus, stiprinant darbuotojų teisės rytų partnerystės šalyse. Taip pat įgyvendinant pasiūlymus išdėstytus šiame pranešime. Dėkoju. Kolegos yra trys norintys kalbėti šiuo klausimu, bet perdodam, prieš perdodamas žodį aš noriu pasakyti, kad iki Birželio 25 dienos iki termino nebuvo pateikti jokie pakeitimai šiam projektui. O dabar suteiksiu žodį poniai Iskrai Mihailovai Alde. Ačiū. Pirmininkė, kolegos, mes visi suprantame, kad būtina dėti bendras pastangas ir bendradarbiauti, kovojant su neformaliu ir neformaliu nedeklaruotų darbo. Būtina stiprinti ES darbuotojų ir rytų partnerystės šalių socialinį saugumą. Reikia spręsti darbo rinkoje eksančias problemas, kurios neleidžia e, plėtoti ekonomikos rytų partnerystės šalise. Nedeklaruotas darbas yra reiškinys stebimas ne tik ES, bet ir rytų partnerystės šalyse. Todėl mes turime padaryti viską, kad mažėtų e, tokio darbo lygis ir kad gerėtų darbo kokybė. Mane neramina jaunimo nedarbas tiek ES, tiek rytų partnerystės šalyse. Jaunimas dirba šešėlinėje ekonomikoje, taip pat daugėja jaunimo neturinčio išsilavinimo, neturinčio profesinio rengimo. Mes turėtume skirti prioritetą darbo vietų kūrimui jaunimui daugiametėje finansų e, programoje ir kaiminystės politikos priemonėje reikia numatyti paramą jaunimui, kurie neturi darbo. Reikia pateikti tinkamą ir gerą e, pavyzdį iš jaunimo užimtumo iniciatyvos. Mes ketiname užtikrinti e, paramą darbo inspekcijoms, e, taip pat skiriame daug dėmesio socialiniam dialogui bei bendradarbiavimui su civiliniais partneriais bei organizacijomis. Ačiū. Dėkuoju. O dabar suteiksiu žodį poniai Natalijai Besalovai. Prašom. Madame Veselova is in the hall. Ar ponia Veselova yra salėje? Labadiena, kolegos. Dėkoju už galimybę kalbėti. Noriu pasakyti, kad rezoliucija yra labai svarbi Ukrainai dėl karinės Rusijos federacijos e, agresijos ir Krymo aneksijos. E, Ukrainoje atsirado toks reiškinys kaip vidinė darbo migracija. Padidėjo darbo migrantų srautas į ES šalis. Šis reiškinys stiprina demografinę krizę Ukrainoje. Todėl Ukrainai labai svarbu tuos piliečius, kurie išvažiavo į užsienį, e, ieškodami darbo gražinti į šalį. Ir normos, kurios numatytos rezoliucijos, turi rasti išraišką ir Ukrainos teisės aktuose. Be to mums labai svarbus ir Ukrainos saugumas įskaitant ir jų e, teisų apsaugą dirbant užsienyje. Be to, norėčiau atkreipti dėmesį į tokį reiškinį, kaip Ukrainos piliečių grobimas. E, šių metų e, gegužės mėnesį buvo slaikytas ukrainiečių e, žvėjų laivas e, su penkiais įglos nariai. Vakar tie žmonės e, yra būdami nelaisvėje Rusijoje daugiau kaip mėnesį pareiškė, paskelbė vado streiką, todėl aš dar kartą noriu kreiptis į mūsų darnius partnerius, kad mes galėtume suvienyti jėgas gindami Ukrainos piliečių teises. Ačiū. Ir paskutinis kalbės ponas Trajan Ungurijanų, EPP. Ačiū pirmininkė, keletas žodžių apie šį pranešimą. Aš Manau, kad sveikintinas yra šis pranešimas, nes jis e, kalba svarbiamis temomis. Jis na, parodo, kad puikiai suprantama šiandieninė darbo rinka. Skaičius nedeklaruotų darbuotojų mažinimas turės pozityvų poveikį žmonėms, kurių situacija dažnai yra ekstremaliai sunki. Žinoma, manyti, kad nedeklaruotą darbą galima visiškai išnaikinti ar kad nedeklaruota ekonomika išnyks vieną dieną būtų galbūt klaidinga. Bet aš manau, kad šio pranešimo rėmus ši problema atspindima atsakingai. Pirmiausia, noriu e, paminėti pranešėjos kalbėjimą apie dvišalius susirtimus ir apie kovas su tarpvalstybiniu nedeklaruotu darbu. Didėjant spragai tarp ES šalių ir rytų partnerystės šalių, kartais galima suprasti, kodėl žmonės e, sugundo e, toksai nedeklaruotas darbas. Bet netgi taip, tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra būtinas e, siekiant padėti žmonėms, kurių teisė į darbą yra piknaudžiaujama. Aš taip pat sutinku su pranešėju dėl profsąjungo vaidmens kovojant su nedeklaruotu darbu ir saugant e, nedeklaruotus darbuotojus. Ir galiausiai aš maniau, kad pranešėjai teisingai pabrėžė verslo bendruomenės atsakomybę tiek ES ir rytų partnerystės šalise, e, laikantis etinios pozicijų ir iki galo gyveninti įmonės socialinę atsakomybę. Galiausiai aš manau, kad šis pranešimas yra geras ir naudingas ir noriu pasveikinti e, abu pranešėjus. Ačiū. <clears throat> Labai ačiū. Kolegos, tokiu būdu baigiame aptarti pranešimus ir rezoliucijų pro projektus, kurie parengė ir pristatė kolegos iš keturių parlamentinės asamblėjos komiteto. Dabar siūlau perėti prie kito darbo atrakės klausimo, tai yra septintojo klausimo. Čia reikėtų patvirtinti rezoliucijų projektus, e, panaudojant balsavimo procedūrą. Prieš tai noriu priminti visiems nariams, kad taikytinos taisyklės yra iš surašytos 16 taisyklėje 5 dalyje, kur numatyta, kad Euronesto e, parlamentinė asamblėja sprendimus prieima paprastosios daugumos dalyvaujančių balsavimą būdu. Na ir dabar tradiciškai, turint galvoje pateiktų pakeitimų skaičių, pagal darbo tvarkos taisyklės siūlau balsuoti E, už kiekvieną pakeitimą, kai kalbam apie kiekvieną rezoliuciją ir po to už visą rezoliucijos projektą. Kaip įprastai. Naudosime elektroninę įrangą. Jūs turite korteles. Prašom įdėti korteles į balsavimo įrangą. Uh, Šiaip rekomenduojama išbandyti balsavimo sistemos veikimą, atlikti, atliekant bandomąjį balsavimą. Todėl dabar paskelbiu, kad balsavimas yra pradėtas. Prašom, balsuokite kaip norite. Tokiu būdu patikrinsime sistemos veikimą. Prašom balsuoti. Now.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 Just one second, please. Vieną sekundę. Turime šiokią tokią problemą. Vienas pakeitimas, kuris buvo pasiūlytas ir įtrauktas į sąrašą. Taigi dar minutę patikrinsime, kas čia įvyko. So, the vote is closed. Taigi, baig, baigėme balsavimą. Taigi, kolegos, pradėkime balsavimą. Kaip minėjau, pradėsime nuo politinių reikalų žmogaus teisų ir demokratijos komiteto rezoliucijos. Kaip minėjau anksčiau, gavome pakeitimų. Jūs turite tuos pakeitimus tarp mums pateiktų dokumentų. Taigi prašom sekti informaciją. Pagal darbos darbo tvarkos taisyklę turime balsuoti dėl kiekvieno pakeitimo atskirai ir po to pabaigoje dėl viso e, projekto. Taigi, pradėkime. Pirmasis pakeitimas, kurį pasiūlio Gruzijos dargas ir APP e narys. Prašom balsuoti. Enough time? Ar užteko laiko balsavimas baigtas? Dauguma balsų šis pakeitimas patvirtintas. Toliau antras pakeitimas, kurį siūlo Ukrainos delegacija. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas balsų dauguma šis pakeitimas patvirtintas. Trečiasis pakeitimas, kurį siūlo Ukrainos delegacija, atsiimtas. Toliau kitas, ketvirtas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Žodinis pakeitimas pateiktas puslapio kitoje pusėje. Taigi prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Toliau. Penktasis pakeitimas. Ukrainos delegacija. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas patvirtintas. Toliau šeštasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kuris yra kitoje puslapio pusėje. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas taip pat. Toliau 12b dalis pakeitimas teikiant pakeitimus buvo padaryta klaida. Taigi trūksta vieno pakeitimo. Ar sutinkate, kad vienas Ukrainos delegacijos atstovas pristatytų šį pakeitimą ir paprašytų mm, dėl jo balsuoti? Ar niekas neprieštarauja? Ponas Tarasiuk, prašom. Ačiū, kolegos kad sutikote apsvarstyti šį pakeitimą. Dėl techninių problemų šis pakeitimas nebuvo įtrauktas. Taigi, prašant Ukrainos delegacijai, noriu paprašyti įtraukti tokį pakeitimą. E, pakeitimas yra susijęs Rusijos agresijos ir e, Ukrainos teritorijos okupacijos pasiekmėmis. Čia nieko prieštaringo nėra ir prašau visus asamblėjos narius pritarti pakeitimui balsuojant. Ar reikia paskaityti pakeitimą? Taip, ponė Tarasuk, prašom paskaityti. Anglų kalba. Taip, paskaitysiu angliškai. Pakeitimas yra toks. Pabrėžia beprecedensės pasakmes ne tik Donbaso regionui, bet ir visai Ukrainos teritorijai kai daugiau negu 4 milijonams piliečių reikia humanitarnės pagalbos, daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių žuvo per karinį konfliktą, sužeistų žmonių skaičius, sužeistų per karą viršėjo 24 tūkstančius, daugiau kaip 1,6 milijono žmonių e, buvo priversti išvykti, reikalauja, kad visi civiliai gyventojai galėtų susilaukti socialinės pagalbos perkelti asmenys turi gauti socialinės ir pensinės išmokas e, po registracijos ir jie turi turėti teisę balsuoti rinkimuose, įskaitant vietos lygmenių. Tokį poveikį patyrė civiliai, įskaitant jų šeimų narius, kurie žuvo konflikto metu, turi gauti valstybės paramą ir kompensacijas. Taškas. E, finansinių išteklių iš ES tai nereik, nepareikalaus. Pane Tamarhordova, ačiū už e, žodį. Žinoma, čia nieko prieštaringo pakeitime nėra. Tačiau pastebėkime, kad tai yra traukiama į pranešimą, o tai yra bendro paudžio pranešimas skirtas visoms šalims. Kai toks pakeitimas pristatoma paskutinę minutę, tai sukuria tam tikrą disbalansą dėl to, kaip atstovaujami konfliktai įvairiose šalise, nes konfliktų buvo visose šalise, visur turime viduje perkeltų asmenų, tuomet turime pateikti visus skaičius apie kiekvieną šalį. Man dabar labai nepatogu nepritarti pakeitimų, nes aš jam pritariu, nes aš remiu Ukrainą, kai kalbam apie jos teritorinį integralumą ir visas bedas sukeltas Rusijos. Tačiau aš negaliu pritarti šiam pakeitimui ir aš norėjau padėkoti už šią progą paaiškinti tai, nes tai sugadina teksto balansą. Visos kitos šalis nukentėjusios nuo konfliktų atsidurs prastesnėje padėtyje, nes mes nebeturėsime galimybės e, pateikti tokius pat pakeitimus dėl kitų nuo konflikto nukentėjusių šalių. Tikriausiai, kad, tikiuosi, kad supratote, ką aš turiu galvoje ir tikiuosi, kad Ukrainos e, šios, šio pakeitimo iniciatoriai supranta, kodėl aš nebalsuosiu už. Aš susilaikysiu, bet aš norėjau, kad visi suprastų, kokia mano pozicijos logika. Taip, visiškai suprantama, panas Hochmark. Labai ačiū. Turiu pasakyti, kad aš sutinku su ponia Hlardova. Pateiktas pranešimas paskutinė minutė. Pranešimas, e, pranešimą buvo siekta padaryti subalansuotą. Ir aš norėčiau prašyti Tamaros ir kitų, kad pritartume šiam pakeitimui. Ne tik jis, kad jis nepateiktas dėl techninių problemų. Yra taisyklės, kaip e, tai išspręsti, bet kai dėl pranešimo balanso e, e, Gruzijoje įvykdyta okupacija yra daug aukų, yra ir kitų dalykų kitose Europos dalyse. Bet Europos interesuota yra pabrėžti tai, kad vyksta konvenciniai karas Ukrainoje. Tai yra ekstremalesnė situacija negu kitose ekstremaliose situacijose. Taigi, galiausiai noriu prašyti Tamaros ir kitų. Galbūt pasakyti ne, bet galiausiai pasakyti taip. Na, nors aš sutinku su juo, kad turime visiems pasakyti, kad e, reikia užtikrinti, kad pakeitimai būtų pateikti laiku, bet galiausiai aš vis tiek sakyčiau taip. Ačiū pirmininkė Rebeka Harms. Aš manau, kad per sesiją, įskaitant per biuro posėdį, turėjome įdomios patirties. Vieną kartą laikomės 180 procentų taisyklių, o po to, kai kalbame apie kitus dalykus, šimtų procentų jų nesilaikome. Mano supratimu, jau pakeitimai žodžiu, dėl kurių vartavo, balsavome, šimtų procentų netitiko taisyklių. Taigi, kai pradedame viską žiūrėti e, lankščiai, tai irgi svarbus klausimas. Todėl aš <clears throat> apgalėstaučiau kad turiu balsuoti dėl kai kurių žodinių pakeitimų, o kitų negaliu pritarti kitiems dėl skirtingo taisyklių interpretavimo. Taigi, mėly kolegos, Knut Fleckenstein, prašom. Atsiprašau, Rebeka. Čia pats neįprasčiausias paaiškinimas, kurį išgirdau iš pirmininko. Po to kai balsavome dėl kažko, kas mūsų supratimu buvo patikrinta, dabar turime taip elgtis. Bet aš turiu prašymą. Ar e, negalite pagalvoti apie šio pranešimo atsiemimą, nors aš nenoriu balsuoti prieš, bet kolegija teisi. Ukrainos delegacija panas Tarasiuk. Ačiū. Aš suprantu motyvus tų kolegų, kurie atkreipė dėmesį į neįprastą situaciją. Bet aš noriu visus paraginti pagalvoti apie galimybę pritarti šiam pakeitimui, nes jis kalba apie Rusijos agresijos ir Rusijos karo Ukrainoje pasakmes. Taigi, pasakęs tai, aš noriu atsiprašyti jūsų visų nu, Ukrainos delegacijos pakeitimo autorių vardu ir paprašyti noriu bal, jūsų balsuoti už šį pakeitimą. Sandra Kalnietė, prašom. Kad ir labai gerai suprantu, kodėl yra reikalingas šis pranešimas, aš vis dėlto norėčiau palyginti dvi situacijas. Jeigu aš gerai supratau, uh, mes nesilaikėme procedūros, nesilaikėme tvarkos. Ir tas pasiūlymas dėl Moldovos, jam nebuvo pritarta. Ir jei mes dabar balsuosime už šį pakeitimą, tuomet man kila klausimas, tai gal mes turėtume ir dėl Moldovos tuomet balsuoti. Just one second, please. Sekundėlė, lūktelkit, prašau. So, Taigi, gerbimi kolegos, susidarė sudėtinga situacija. Tokiomis aplinkybėmis mes turime dvi galimybės. Kolegos iš Ukrainos e, teigia, kad jie laikėsi griežtai taisyklių. Ta teigia Ukrainos delegacijos sekretariatas. Pirmoji galimybė yra tiesiog balsuoti. Ir mes nežinome, kokie bus balsavimo rezultatai. Nes, nesuprantame, kad kolegos turi įvairių nuomonių dėl šio to, kas vyksta. Antra, nerizikuoti, nes šis pakeitimas gali būti atmestas, o tai būtų netinkamas signalas. Todėl aš dar kartą norėčiau jūsų paklausti, ar mes turėtume dabar rizikuoti nes e, mes nežinome iš tikrųjų, kokie bus balsavimo rezultatai, o balsuos visa Euronės parlamentinė asamblėja. Pasvarstykite e, šiek tiek apie tai, ponia Hokmark. Dėkoju. Aš manau, kad jeigu mes balsuosime, turime, uh, turim, jei turime priimti sprendimą, jis turi būti priimtas vienbalsiai. Jei dabar iškyla kontroversijų dėl to, kaip reikia laikytis taisyklių, ar reikia jų laikytis apskritai ar ne, aš pasakyčiau, kad laikykime tuomet taisyklių, nes kitaip, jei dabar nesilaikysime jų, tai, tai pakirs mūsų patikimumą. Aš būčiau linkęs pritarti šiam pakeitimu, bet aš manau, kad jei salėje yra įvairių nuomonių, tuomet uh, E, to, ir jei mums nepavyksta susitarti neformaliai, tuomet aš manau, kad mes turėtume pasakyti e, bičiuliams iš Ukrainos, kad dėja negalime pritarti jų prašymui. Gal pranešėjas galėtų po to padaryti kokį nors pareiškimą, kad paaiškintų susiklošiusią padėtį, tai galėtų būti, galėtų būti pirmininko pareiškimas, bet aš uh, pasakyčiau, kad mes turėtume elgtis nuosekliai ir turi, neturėtume balsuoti dėl šio pakeitimo. Ne dėl to, kad jo turinys man netinka, bet dėl to, kad iškilo problemų dėl to, ar laikomasi, tai, kaip laikomasi taisyklių. Kolegos. Heidi Hautala. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu tam, ką pasakė Gunnar Hockmark. Bet kartu aš norėčiau pasakyti, kad uh, visai bereikalo baiminamasi, kad bus paminėta kokios nors konkrečios šalies padėtis. Aš suprantu, kad biure, pavyzdžiui, šiandien buvo atsisakyta nagrinėti padėtį Moldovoje. Ir aš norėčiau pasakyti, kad šis forumas yra skirtas ne vien tam, kad mes aptartume daugia šalius mūsų bendradarbiavimo aspektus, bet tai yra labai geras forumas ir tam, kad galėtume aptarti padėtį konkrečiose šalise. Todėl aš norėčiau paraginti jūs elgtis šiek tiek drąsiau. Gerbėjai kolegos, Kaip e, e, šio posėdžio pirmininkas aš norėčiau pasakyti, kad turiu atsižvelgti į bendrą nuotaiką ir kaip ir sakė ponas Hokmark, jei mes turėtume visi bendrą nuomonę, bendrą poziciją, tai būtų vienas reikalas, tačiau dabar situacija yra visiškai kitokia nuomonės, nuomonių yra įvairių ir todėl tai yra rizikinga padėtis. Todėl gerbdamas vi, visas šalis partnerės, visus savo partnerius, aš siūlyčiau uh, nebalsuoti dėl šio pakeitimo tam, kad neiškiltų grėsmė mūsų uh, vienybei todėl kad nuomonės išsiskyrė. Ir dėl to, kad gali būti, kad mums pritrūks balsų tam, kad šis pakeitimas būtų patvirtintas. O jei tai vyktų, tai būtų tikrai labai nenaudinga visai parlamentiniai asamblėjai. Štai tokios logikos aš laikausi ir prašau jūsų to, suprasti mano poziciją. Gerai, toliau septintasis pakeitimas. Ukrainos delegacijos pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas yra patvirtintas e, balsų daugumą. Paskutinis e, pakeitimas, aštuntasis, jį taip pat pateikė Ukrainos delegacija. Kolegos, prašau balsuoti. No, no Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas taip pat yra patvirtintas. Na kągi, kolegos, dabar aš norėčiau paprašyti jūsų balsuoti dėl rezoliucijos projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Rezoliucijos projektas yra patvirtintas. Aš norėčiau padėkoti bendra pranešėjams ir taip pat dėkoju politinio komiteto nariams už atliktą darbą. Kolegos, toliau 7.2 punktas. Mes turėtume dabar balsuoti dėl rezoliucijos projekto, dėl pranešimo, kurį parengė ekonominės integracijos, teisės aktų darnimo ir konvergencijos komiteto nariai. Septyni pakeitimai buvo pateikti iki nurodyto termino. Laikysimės tokios pat e, procedūros, kaip ir kai balsavome dėl pirmojo pakeitimo. Taigi jūs turite tarp jums išdalintų dokumentų balsavimo sąrašą. Ne, pagal darbo tvarkos reglamentą. Ne, bet ilgai neužtruksime. Taigi pirmasis pakeitimas, kurį patikė Ukraina, Gruzija, Moldova. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas patvirtintas. Antrasis pakeitimas. Jie pateikė EPP frakciją. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas yra patvirtintas. Toliau trečiasis pakeitimas. Jį pateikė Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos delegacijos. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas taip pat patvirtintas. Toliau ketvirtasis pakeitimas. Jį pateikė Ukrainos Gruzijos Moldovos delegacijos. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Penktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Kolegos, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ir paskutinis pakeitimas, septintasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas taip pat patvirtintas. Dabar aš norėčiau paprašyti jūsų balsuoti dėl viso rezoliucijos projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Dauguma kolegų patvirtino rezoliucijos projektą. Labai dėkoju. Dėkoju bendrapranešėjams ir visiems e, e, ekonominės integracijos komiteto nariams. Toliau, perinėjame prie darbo tvarkės punkto 7.3. E, balsuosime dėl energetinio saugumo komiteto parengtos rezoliucijos. Kaip jau minėjau, yra pateikti du pakeitimai. Vienas skirtas uh, straipsniui 10a, kitas uh, straipsniui 10b. Kolegos, dabar balsuosime dėl pirmojo pakeitimo Kolegos, sekretariatas man padeda, šis pakeitimas yra iš dviejų dalių. Ir dabar norėčiau jūs paprašyti jūsų balsuoti dėl pirmosios dalies. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl pirmojo pakeitimo antrosios dalies. Prašau balsuoti. Poreis. Balsavimas baigtas. Antroji dalis taip pat patvirtinta. Toliau mes balsuosime dėl antrojo pakeitimo. Jį pateikė Gruzijos delegacija. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas. Mūsų parlamentės asamblėjus labai dėkoju bendrapranešėjams ir komiteto nariams. Ir paskutinis rezoliucijos projektas, kuriame kalbama apie socialinių reikalų komiteto nariai neminėsiu viso to komiteto pavadinimo, paminėsiu tik, tai, tik tai tai, kad pakeitimų nebuvo pateikta šiam dokumentui, todėl aš tiesiog dabar balsuosime dėl viso parengto dokumento. Prašau balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas, šis dokumentas yra patvirtintas mūsų uh, visuotinio susitikimo. Dėkoju bendra pranešėjams ir komiteto nariams. Na kągi. Aš baigiau vykdyti man patikėtas funkcijas ir dabar perduodu pirmininkavimą Rebekai. Uh, uh, Turime rezoliucijų projektus dėl klausimų svarstomų skubos tvarka. Turime balsuoti dėl rezoliucijos projekto dėl Ukrainos politinių kalinių Rusijoje, ypač Sensovo. Turime balsuoti dėl rezoliucijos ES daugiametė finansų programa po 2020 metų ir rytų partnerystės plus modelis. Ir turime balsuoti dėl rezoliucijos projekto dėl išsamaus ir sustiprinto bendradarbiavimo sustarimo tarp ES ir ES atominės energijos bendrijos bei jos narių bei Armenijos Respublikos ratifikavimo paspartinimo ES nacionaliniuose parlamentuose. Tai mums liko 20 minučių, sako pirmininkė. Ne, turime net daugiau, sutaupėte mums laiko. Petrai, jūs išeisite anksčiau nei tikėjotės. Pagal 21 straipsnio ketvirtą dalį kalbu apie darbo tvarkos taisyklės. Pakeitimai žodžiu gali būti pateikiami tik tai tuo atveju, jeigu jais siekiama ištaisyti faktinės arba lingvisnio pobūdžio klaidas. Aš džiaugiuosi galėdama tą dar kartą šiandien pakartoti. Pirma, balsuojame dėl rezoliucijos dėl Ukrainos politinių kalinių Rusijoje, ypač Olego Sensovo. Nebuvo pateikta jokių pakeitimų. Pradėkime balsuoti, kas už šią rezoliuciją teikiamas skubos tvarka. Baigiame balsuoti. Balsavimas baigtas. Rezoliucija patvirtinta. To ir buvo galima tikėtis. Kita rezoliucija. Na, tikėkime, kad ši rezoliucija padės bent jau kai kuriems politiniams kaliniams. Toliau kita rezoliucija ES daugiametė finansų programa po 2020 metų ir rytų partnerystės plus modelio plėtojimas nebuvo pateikta pakeitimų. Pradėsime balsuoti. Atsiprašau dėl darbo tvarkos. Prašom, Borisai. Ačiū. Atsižvelgiant į 20 straipsnio trečią dalį darbo tvarkos taisyklių, rezoliucijos rėmėjai atsižvelgia į vienos šalies partnerės reikalavimą. Mes siūlome padaryti nedidelius pakeitimus, kalbant apie D konstatuojamąją dalį, taip pat E konstatuojamąją dalį ir pirmą, antrą ir ketvirtą dalis norime keisti Eastern Partners į Associated Countries, rytų partneriai keičiami į asocijuotas šalis. Man tai atrodo priimtina. Pagal taisyklės aš siūlyčiau balsuoti dėl rezoliucijos, įskaitant pasiūlytus pakeitimus. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Rezoliucija patvirtinta didelę ir įtikinamą balsų daugumą. Dabar balsuosime dėl e, kitos rezoliucijos, dėl e, išsamaus e, sustiprintos partnerystės susitarimo ratifikavimo paspartinimu dėl Armenijos prisijungimo prie Europos atominės energijos bendruomenės. Armen, prašom. Na, tikėkime, kad mus lydės sėkmė, bet pagal tą patį straipsnį, kurį minėjo mano kolega, mes turime pasiūlymą pridėti Republic of, Respublika E konstatuojamoje dalyje Lietuvos ir Bulgarijos Respublikos, nes per šį laikotarpį dar dvi šalis ratifikavo šį sustarimą. Tai yra Lietuvos Respublika ir Bulgarijos Respublika. Ačiū Jums. Aš siūlyčiau pritarti šiam žodiniam pakeitimui ir balsuoti dėl rezoliucijos atsižvelgiant į Armen ką tik tai pristatytą pakeitimą žodžiu. Prašau balsuokite. and close the vote. Balsavimas baigtas. Ši rezoliucija taip pat yra patvirtinta. Kągi, diena buvo išties naudinga, mums pavyko aptarti ir patvirtinti daug pranešimų ir rezoliucijų. Sveikinu visus, kurie prisidėjo prie pranešimų ir rezoliucijų rengimo. Susitiksime vėliau per vakarienę. Okay, well, Thank you very much.